Uh, dear colleagues, can we start our meeting? Gerbėjai kolegos, norėčiau pradėti posėdį, nes mūsų darbo tvarkiai daug klausimų. Taigi, sveiki atvykę. Ir pirmiausia, norėčiau nu- pradėti nuo pirmojo darbo tvarkės punkto. Jei nieks neprieštarauja, jei nieks nenori išsakyti jokių pastabų ar nenori pakeisti darbo tvarkės, tuomet galime darbo tvarkę patvirtinti. Antras darbo tvarkės punktas yra posėdžio protokolų tvirtinimas. Kalbu apie posėdžio vykusių lapkričio 34 dienomis. Jūs gavote protokolą ir jeigu iki posėdžio pabaigos neiš, neišsakysite jokių pastabų ir prieštaravimų, tuomet protokolas bus laikomas patvirtintų. Trečiasis darbo atvarkės punktas - pirmininkės pranešimai. Šiandien kiek vėliau įvyks koordinatorių posėdis ir todėl savo pranešimus padarysiu rytoj ryte. O dabar galime perėti prie ketvirto darbo atvarkės punkto, tai yra prie keitimosi nuomonėmis su Klaus Klipu, generalinis sekretorius. Jums leidus norėčiau labai trumpai pakomentuoti, kas vyksta dabar su vienu pranešimu, dėl kurio jau balsavome šiame komitete. Aš tiesiog jums norėčiau paaiškinti, kaip, koks dabar yra tolesnis šio pranešimo tvirtinimo procesas. Taryba peržiūrėjo mūsų pasiūlymus ir dabar ji nori kai ką pakeisti. Ji nori pateikti pakeitimus reglamentui. Aš kalbu apie marginalizuotų grupių apgyvendinimo e, dokumentą apie būstą skirtą marginalizuotoms grupėms. Mes visi žinome, kad jau įsigaliojo Lisabonos sutartis. Ir dabar, pagal Lisabonos sutartį, nacionaliniams parlamentams yra suteikiamas aštuonių savaičių laikas, kad jie patikrintų, ar teisėkuros pasiūlymas e, neprieštarauja subsidiarumo principui. Taigi mes jau pabaigėme savo darbą, tačiau, kiek suprantu, turėsime laukti iki kovo mėnesio ir tik po to galėsime svarstyti šį pranešimą plenarinėme posėdėje. Taigi džiaugiuosi, kad mes sugebėjome susitarti dėl šio dokumento, tačiau vis tiek esu kiek nusivylęs, nes mes padarėme viską, to, ką turėjome padaryti, o dabar įsigaliojus Lisabono sutarčiai, kurią aš dėja pritariu, turime laukti. Dėkuoju panui Lambertui. Šio klausimo nėra mūsų darbo tvarkėje. Ir kaip žinia, iškius dar didesnių klausimų dėl antrojo reglamento. Taigi dėkuoju Jums už Jūsų pastabas. Jeigu niekas daugiau nieko nenori pasakyti, tuomet aš pereisiu prie ketvirtojo darbo tvarkės e, klausimo su Klausu Klip. kuris yra e, Europos regionų asamblėjos generalinis sekretorius. Ši, ši asamblėja veikia jau 25 metus. Ji vienyje įvairius regionus e, tiek ES, tiek už jos ribų, vienie 230 regionų iš 33 šalių. Ir mes pakvietėme Klausą Klybą, kad jis mums papasakotų apie asamblėjos veiklą. Dabar, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, e, kuri turės nemažos įtakos ES politikai, būtų labai svarbu išgirsti Europos regionų asociacijų asamblėjos nuomonę. Taigi iš karto sutikiu žodį ponui Klausui Klipui. Sorry, Dėkoju. Pirmiausia, atsiprašau, kad šiandieną negalėjo pas jūs atvykti mūsų pirmininkė asamblėjos. Prancūzijoje vyksta pasirengimas regionų rinkimams. Tad ji negalėjo atvažiuoti. Atvykęs į Briuselį, į Berlemont pastatą, aš pirmiausia pamačiau skelbimą. Jame buvo kalbama apie tai, kad gruodžio pirmoji yra pasaulinė AIDS diena, bet savaime aišku, gruodžio pirmoji šį kartą buvo ir ta diena, kai įsigailiojo Lisabonos sutartis. Mes e, savo organizacijoje tikrai nemažai padirbėjome, stengdamiesi įtakoti Lisabono sutarties rengimą, prieimimą ir įsigaliojimą. Ir žinote, kad ji taip pat yra labai svarbi, kadangi pripažįsta regionų vaidmenį ES ir įtvirtina dar labiau subsidiarumo principą. Na ir savame suprantama, Europos parlamentas dabar įgyja tikrasias teisės, tikrasias galės. Aš labai tikiuosi, kad tarp Europos parlamento narių iš vienos pusės ir išrinktų politikų regionuose dabar nusistovės puikus bendradarbiavimas. Kaip Danutė ir minėjo, mūsų asociacija susikūrė 85 metais Joje dalyvauja 33 valstybės, ne tik ES, bet ir ES tarybos valstybės narės. 30 procentų mūsų narių yra iš, už ES ribų, tame tarpe Šveicarija ir Norvegija. Yra ir 16 tarp regioninių organizacijų tokių kaip, pavyzdžiui, Pirėnų e, tarp regioninė organizacija ir taip toliau ir panašiai. Keletą žodžių apie e, tai, ką veikia mūsų asociacija. Visų pirmiausia, mes užsiimame e, lobizmu čia, Briuselėje, bet taip pat ir diskutuojame su mūsų nacionalinėmis vyriausybėmis. Na ir ant antroji mūsų veiklos kryptis yra praktinis bendradarbiavimas, kurį turbūt galima į tris tokias grupės suskirstyti. Keitimasis patirtimi ir čia daugybė metodų mes taikome. Esam ir patys susikūrę tų metodų, pasiremdami mūsų regionų ekspertų patirtimi, e, Turime įvairių kitokių formų, tarkime, įvairiausių konkursų rengiame, kurių tikslas ne laimėti ar pralaimėti, bet pasimokyti vieniems iš kitų. Taigi, e, bendradarbiauja, e, praktiškai bendradarbiaujame e, keisdamiesi patirtimi. Antra, tarsi būtų tokia veiksmų grupė, tai įvairių programų bendras vystimasis. Na ir pagaliau yra ES subsidijuojamų projektų vykdymas. Kartais mes esame e, vedantysis partneris, kartais tik tai dalyvaujame tokiuose projektuose. O šiaip apskritai turiu pasakyti, kad 90 procentų mūsų biudžeto susidaro iš narių įnašų ir tik tai 10 procentų ateina iš kitų šaltinių. Tie, kas nori tapti mūsų asociacijos nariais, turi mokėti nario mokestį, reikia pasakyti, kad to mokesčio dydis per pastaruosius metus gana smarkiai išaugo. Techniškai mes dirbame pasiskirstę į tris komitetus, yra du nuolatiniai - ekonomikos ir regionų plėtros, yra socialinės politikos ir viešosios sveikatos komitetas ir yra švietimo, jaunimo ir kultūros komitetas. Paskui yra nuolatinis institucinių reikalų komitetas mūsų biure ir lygių galimybių komitetas taip pat mūsų valdyboje. E, šiaip mes e, biurokratiškai esame ne biurokratinė institucija, o asociacija. E, mes dirbame tinkle, kur visi nariai yra aktyvūs, bendrauja tarpusavyje ir tai suteikia mums galimybę ne tik tai organizuoti posėdžius, piliečių forumus, įvairius renginius įvairiuose regionuose, bet uh, ir patys regionai prisideda mokslo tyrimais, lobistinė veikla, rengia studijas, organizuoja konferencijas, įgyvendina programas. Taigi ta veikla paskleista po visą Europą ir šia prasme mes esam gana unikali asociacija, ta prasme, kad veikiame visur, tuose dviejuose šimtuose, septyniasdešimtyje mūsų narių regionų. Dabar kokios temos mums yra aktualiausios? Visų pirma, klausėme, kokios Europos norime. Ar norime Europos, kuri būtų valdoma reglamentais viens po kitų, ar norime tokios Europos, kuri būtų valdoma regionų, miestų ir miestelių. Ir atsakymas čia aiškus, mes norime suteikti galimybę e, miestams, regionams, miesteliams patiems imtis iniciatyvos įtakoti, kas Europoje vyksta. Jeigu mintise pažvelgsite į Europą iš, iš viršaus, tai pamatysite, kad yra tam tikro skirtumo tarp regionų, e, jūs istoriškai pažvelgę pamatysite, kad yra regionų, kurie per pastarosius 10-20 metų smarkiai pažengė į priekį, tuo tarpu kiti pasiliko ten, kur buvo. Ir mes manome, kad reikia veikti keičiant šią situaciją. Aš minėjau, kad e, mes jungiame 33 e, valstybės narės, e, juose politinės sistemos yra labai skirtingos, politiškai E, organizuotos skirtingai. E, kiekvienoje yra sava rinkimų sistema, kuri vienai per kitaip nulėmė, kas patenka į valdžią. Ir be jokios abejonės jie visi stengiasi padaryti viską, kad jų regionui būtų dar geriau ir dažnai nepriklausomai nuo to, ar jie turi išteklių ar neturi. Sakysime, esame atlikę studiją e, ekonomikos ir finansų krizės tema pavasarį. ES yra 22 milijonai smulkių ir vidutinių įmonių, kurios maždaug e, sudaro 98-99 procentus visų įmonių Europoje ir ten yra maždaug du trečdaliai visų darbo vietų. Mūsų tikslas buvo užmėgsti ryšį, susisiekti su tomis e, kompanijomis įmonėmis, kurioms dabar finansų krizės akivaizdoje iškilo didžiausia grėsmė. Ir reikia pasakyti, kad daugiausia šio darbo gali atlikti būtent regionų lygmens veikėjai. E, vienas iš mūsų projektų yra susijęs su vienu regionu Kroatijoje. Mes pažvelgėme į paskolų, į draudimo e, schemas ir suradome praktinių sprendimų, kurie iškilo tame regione. Ir tai vienas iš pavyzdžių, kaip galima drauge stengtis atremti krizę. Atlikome taip pat kitą apklausą studiją energetikos rytyje, reprezentatyvę studiją ir pamatėme, kad beveik visose regionuose galvojama, kad energetika ateinantiems 15 metų išliks tarp pagrindinių prioritetų. Ta pasakė beveik 91 procentas visų apklaustų regionų. Lygiai taip pat visiems labai aktualus yra klimato kaitos klausimas žalioji, e, alternatyvioji, atsinaujinant pati energetika, visa tai yra veikla, kuri yra labai artimai susijusi su atitinkama vietovė. Ir e, be jokios abejonės tokia energetika daug lemia ir regiono pramonės situaciją, jeigu pažiūrėsite, pavyzdžiui, į automobilių pramonę ar dar kitur, bet tuo pat metu atveria taip pat ir tam tikrą potencialą. Sprendimus, kuriuos siūlome, e, nulėmė daug specifinių dalykų, atskiruose regionuose sąlygos yra skirtingos, tad ir sprendimai yra įvairūs, kai ieškome, kaip e, padidinti užimtumą ir įdėkti kuo daugiau naujovių. Pereitą penktadienį įvyko mūsų generalinė asamblėje, mes kalbėjome apie e, Europos suaktyvinimą, inovacijas, Mes e, asamblėjos metu buvome pasikvietę General Electrics atstovus ir e, beje, tą generalinę asamblėją mes kaip tik ir surengėme vienoje iš jų įmonių, kadangi ta e, įmonė suvokė, kad yra labai svarbu, svarbu kokį, kokią poziciją užima regionai energetikos e, reikalus sprendžiant. Aš jau e, sakiau, kad jeigu jiems būtų suteiktos tinkamos galios, regionai mūsų manimų gali nuveikti dar daugiau, daug daugiau. Ir pademonstruosiu tai, pasakydamas e, apie mūsų dar vieną studiją, dviejų metų projektas apie decentralizaciją ir e, valdyseną mes pabandėme e, apibrėžti decentralizavimo e, rodiklius, kurie labai svarbus yra, kai kalbama apie tinkamą išteklių suradimą ir panaudojimą. Taip pat labai svarbu, kad decentralizacijos e, poveikį galima būtų kiekybiškai kuo tiksliau įvertinti. Ta studija aptarėme su daugybė ekspertų, pristatėme generaliniam regijo direktoratui, taip pat kitiems direktoratams Europos komisijoje, kalbėjome su makroekonomikos specialistais ir visi e, sutarė, kad e, tokia studija buvo pirmoji tokios rūšies studija ir kad metodologija, kuri buvo panaudota, buvo absoliučiai teisinga. Na ir dar viena pastaba, viena iš išvadų buvo štai kokia. Regionams geriau sekasi inovacijų srityje, jeigu jos turi, jeigu jie turi pakankamą e, mokslo tyrimo ir universitetų potencialą. Jeigu to nėra, tai tada inovacijų daug mažiau. Ir tuo pat metu, jeigu viskas centralizuota, sėkmė bus mažesnė negu kad decentralizacijos atveju. Pateikiau Jums e, mūsų veiklos aktualiausių e, krypčių apžvalgą. Savame suprantama, dirbame taip pat ir sanglaudos politikos srity, tai darome jau daug, daug metų. Visų pirma, kreipdamiesi į mūsų narius, kokias jie problemas mato. E, dirbame inovacijų, ekonominės plėtros srityje. Mes parengėme savo nuomonę dėl busimosios Lisabono strategijos iki 2020-ųjų. E, klimato kaitos, turizmo, demografinių pokyčių, e, finansavimo, regioninės sveikatos apsaugos rytise, sveikatos apsauga rytų kraštuose, e, pietų kraštuose ir taip pat Skandinavijoje yra šimtų procentų apmokamos iš valstybės biudžeto, iš, atsiprašau, iš regionų biudžetų. Jie prisima e, visas sąnaudas, e, kai kur iki 50 procentų, Švedijoje net iki 90 procentų. Taigi e, regioninės sveikatos apsaugos finansavimas yra viena tema. E, Taip pat e, tai, ką mes vadiname elektroninė sveikata, informacinių komunikacijos technologijų panaudojimas, e, finansų valdymas, e, visa kultūros sritis, mažiau vartojamos kalbos, įvairovė, nepakanka vien tik inžinierius ir ekspertus renkti, kad jie galėtų tam tikrą įrangą naudoti, jiems reikia steigti visapusišką išsilavinimą. Toliau moterų e, reikalai, jaunimo reikalai. Mes e, daug veiklos vykdome bendroje programoje, kuri prasidėjo pereitų metų pabaigoje. Mes ją pavadiname pirmasis e, Europos jaunimo regioninis tinklas. Mes pasikvietėme jaunimo atstovus iš mūsų regionų ir e, kvietėme juos draugę e, dalyvauti mūsų darbe, taip kaip tai daro ir politikai. Mes dirbame vystydami decentralizuotą vystimosi bendradarbiavimą, draugę su Junktinių tautų vystimosi programa mes norėtume nustatyti tam tikrą modelį, kuris galėtų pasitarnauti, pavyzdžiui, regionams visame pasaulyje. Yra ir visokiausių kitokių dalykų. Generalinėje asamblėjoje, pavyzdžiui, mes e, priėmėme sprendimą, ko tikimės iš naujosios Europos komisijos. E, mes surengėme ir planuavome e, surenkti daugybę konkursų. Europos parlamentui ketiname pateikti e, subsidiarumo Europa projektą ir dabar e, rezumuojant, kad jūs geriau suprastumėte tas temas, kurias aš paminėjau, e, pasakysiu, kad mes bandome integruoti tas temas kombinuodami, draugė sudėdami įvairias veiklos rytis. Ar tai būtų tai, ką mes vadiname mokymo akademija, ar konferencija, ar kokia kita veiklos rytis, mes visada bandome užtikrinti, kad mūsų veikla regionuose būtų gerai suprantama, kad regionų pareigūnai, politikai galėtų pasinaudoti mūsų veiklos vaisiais ir juos perkelti į savo regioninę politiką. Tad štai, ką mes veikiame e, regionų e, asociacijos asamblėjoje. Mes e, dirbame visų pirma su regionų pareigūnais tiesiai, ne per kokius ekspertus ar kokius kitus tarp, tarpininkus. E, Tiesiog einame ir dirbame su administracija, su piliečiais. Na, o įsigaliojus Lisabono sutarčiai, tikimės, kad Europos parlamentas taip pat galės daugiau nuveikti, daugiau galių suteikiant regionams. Aš žinau, kad jūs jau pradėjote veikti šitoje srityje, bet tikime, kad yra dar e, nemažai ką nuveikti einant čia kryptimi. Labai svarbu, kad rinkti politikai regionuose taptų tikrais partneriais Europos deputatams. Mes norime, kad e, visi miestai, visi regionai Europoje klestėtų, o ne vien tik tai. Ir iš esmės tokia yra mūsų veikla. Dėkuoju, Klausai. Mes šiam darbo tvarkės punktui skiriame vieną valandą, tai reiškia, kad dar liko pusvalandis diskusijai. Aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs ne vien papasakojate apie tai, ką veikia Jūsų asamblėje, bet ir pateikit bendresnį vaizdą apie tai, kas, veikia, kas vyksta regionuose, kokias problemas regionai sprendžia ir kaip jie tai daro. Yra nemažai kolegų, kurie norėtų pasisakyti. Jeigu norėtumėt uh, ką nors pasakyti, prašyčiau man pranešti, kuo skubiau. Pirmasis kalbėtojas yra ponas Vlasek. For... Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pristatėte mums e, savo e, asamblėją. Jums tikriausiai yra žinoma, kad mes bendradarbiavome su regionų komitetu ir mes, mūsų komitetas, esame atsakingas už bendradarbiavimą su regionų komitetu. Uh, Aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs bendradarbiavate su savivaldybių taryba bei su Europos tarybos e, savivaldos e, institucijų asociacija. Tarp regioninis bendradarbiavimas yra labai svarbus ir didmešiai paprastai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 Norėčiau kai ką pasakyti apie mūsų vykdomą politiką ir politikos tikslus Europos Sąjungoje. Šiuo metu vyksta diskusija apie tai, kad sąnaudos politika yra racionalizuojama. Ką Jūs apie tai manote? Благодаря. И аз ще говоря на, на български язик. Поня, аз манова. Дякую. Тази комисия вече втори мандат. Тази информация е изключително полезна. И аз ще направя всичко възможно. Aš atstovauju būtent šiam komitetui. Skyla šiek tiek techninių vertimo problemų. Norėčiau pasakyti, kad darysiu viską, kas įmanoma. предам а, тази информация. Darysiu viską, kas įmanoma, kad visa gauta informacija pasiektų vietos savivaldos struktūrų atstovus Bulgarijoje. Jūs kalbėjote apie įvairias politikas. Jūs kalbėjote apie sanglaudos politiką. Sakėte, kad ji yra jūsų darbo esminė dalis. Kaip žinia, ES remiasi solidarumo principu. Tad aš norėčiau paklausti, Ar numatote kokiu nors specialių veiksmų skirtų naujosioms valstybėms narėms? Žinome, kad regionai yra nevienodi, kad jie labai skiriasi vieni nuo kitų. Dalis menkiau išsivyščiusių regionų yra mano šalyje, būtent dėl to aš ir klausiu, ar yra numatyta kokia nors politika, kuri būtų skirta naujųjų valstybių narių labiau atsilikusiems regionams. Norėčiau taip pat paklausti, kas yra jūsų partneriai. Ar tai yra teritoriniai administracijos vienetai, ar jūs dirbate su vyriausybėmis, kaip jūs rengiate savo partnerystės bendradarbiavimą, ar ketinate bendradarbiauti su naujųjų valstybių narių atskiromis savivaldybėmis, teritoriniais administraciniais vienetais. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį klausimui, kad jis atsakytų į patiktus klausimus. Thank you. Um... Ačiū. Ponui Vlasak, galėčiau pasakyti, kad mes ne tik bendradarbiavomės regionų komitetu, bet mes tiesiog galime pasakyti, kad regionų komitetas be mūsų niekada ne, o, o, nebūtų atsiradęs, nebūtų o, pradėjęs veikti, nes būtent mes reikalavome, kad būtų įsteigtas šis komitetas. jūs, e, jūs galit pažiūrėti taip pat e, tai, į mūsų kongreso patvirtinius dokumentus ir pamatysite, kad tenai yra numatytas bendradarbiavimas ir e, su kitomis jūsų minėtomis organizacijomis. Europos tarybos organizacijos yra Europos organizacijos mūsų supratimu. Regionai gali pasirinkti, kokias, kokioje mūsų veikloje da, dalyvauti. Dviejose kitose komitetuose, kuriuos aš minėjau, dirba visų regionų, apskričių, miesto atstovai. Ir e, tenai darbas yra organizuotas visiškai kitaip. Taigi mes iš tikrųjų esame tinklas. Kaip mes bendradarbiavome su miestais? Miestai paprastai eina į tuos regionus, kurie dalyvauja mūsų veikloje. Kartais e, mūsų nuomonės e, išsiskiria, tačiau iš esmės e, mes visą laiką su, sugebame sutar, susitarti su didmešiais. Mes nuolatos keičiamės nuomonėmis ir manome, kad tai yra visiškai normalu toks glaudus bendradarbiavimas su miestais. Toliau, renacionalizacija. Labai įdomus klausimas. Labai aktualus klausimas. Mes parašėme laišką prieš kelias savaitės ponui Barosu apie taip vadinamai non-taipą, darbinį dokumentą, kuris oficialiai dar nėra, nėra skelbiamas. Mes visi žinome, kad toks dokumentas buvo parengtas ir mes išsakėme savo poziciją apie jį ir pasakėme, kad iš tikrųjų tai nėra gerai parengtas dokumentas. Lisabono sutartyje susidarumas yra paminėtas mažiausiai 16 kartų ir vietos valdžios vaidmuo yra labai aiškiai apibrieštas. Negalime to ignoruoti. Ir todėl dabar te, kalbėti apie renacionalizaciją yra gan keista. Kaip galima kalbėti apie regionų, regionės politikos renacionalizaciją? Prisimenant Lisabonos darbo tvarkę, kuri buvo patvirtinta 2000 metais ir kurios tikslas buvo iki 2010 metų pasiekti, kad Europa taptų konkurencingiausių regionų pasaulyje. Tikriausiai prisimenat tą dokumentą. Ir mes manome, kad renacionalizacija, sanglaus politikos renacionalizacija tikrai būtų nenaudinga. Rytų Europos šalise sistemos yra labiau centralizuotos. O mes nuolatos teigiame, kad regionams reikia suteikti daugiau, daugiau savarankiškumo. Aš, pažiūrėjau, galiu Jums pateikti Prancūzijos pavyzdį. Mes, mūsų būstinė yra Strasbūrė, Alzas, Alzase. Ir Alzasas yra vienintelis Prancūzijos regionas, kuris pats administruoja paramą, kurią gauna iš ES. Ir mes matome, kad tokia sistema veikia kur kas geriau. Taigi mes nuolatos kartuojame, kad reikia suteikti regionams galimybę pat, e, patiems tvarkyti gaunamą paramą. Sanglaudos politika. Nėra jokių abejonių ir tai netgi pasakyta mūsų statute, kad mes norime stiprinti regionų solidarumą. Ir be abejo mes e, remiame uh, sanglaudos politiką, ypač valgingiausiuose regionuose. Tačiau mes e, norime, kad regionų politika būtų skirta visiems regionams, var jį būtų naudinga visiems regionams. Kai kuriuose šalyse e, yra gan rimtų problemų. Tačiau tas problemas stambioms valstybėms spręsti yra kur kas lengviau nei e, skurdesniems valstybėms. Ir todėl mes reikalavome, kad dėmesys būtų pirmiausia sutelktas į tas valstybės, kuriuoms realiai reikia pagalbos ir tos regionus, kuriems reikia pagalbos. Mūsų nariai, kaip minėjau, yra e, regionų valdžios savivaldos atstovai. Tai labai palengvina mūsų darbą. Uh, Aš turėčiau praktiškai du klausimus. Kalbėjote su dideliu entuzijazmu apie energetiką, klimatą ir taip toliau, bet jeigu giliau pažvelgtume, kas iš tikrųjų nuo 2000 trečių, 2000 e, iki 2006 metų tiems dalykams yra išleidžiama iš regioninės politikos lėšų, tai matome, kad e, lėšų vis tik tai išaugo iki 30-40 procentų. Jeigu grįšime prie e, Barkerio pranešimo, tai pamatysime, kad jisai išplėtė diskusiją apie finansavimo sektoralizaciją. Jisai kalba apie tai, kad galbūt didesnės lėšas turėtų būti skirtos e, e, vienam ar kitam tikslui pasiekti. Ir aš bijau, kad tai gali negatyviai paveikti regioninių fondų lėšų panaudojimą. Ar jūs nemanote, kad reikėtų e, modernizuoti mūsų finansinius instrumentus? Arba galbūt reikėtų atsisakyti to integruoto požiūrio iš viso. Na ir kitas klausimas. Šaunu, kad jūs čia, kad mūsų pirmininkė pakviečia tokias e, organizacijas kaip jūsų prisistatyti. Aš noriu jūsų paklausti, o jūs, ar sekate mūsų darbo tvarkę, ar jūs e, sekate tuos pranešimus, kuriuos mes rengime, pavyzdžiui, sanglaudos politikos ir tie, ir ar jūs galite įtakoti juos savo indėlį įdėti? Ja, danke schön. Äh, an die Frage möchte ich auch anknüpfen. Also, wir haben jetzt viel gehört. Ähm, dėkoju ir aš noriu čia ankstesnį klausimą pratesti. Daug šiandieną kalbame apie Europos parlamentinę asamblėją, ką jį veikia, bet e, čia kalba eitų apie asamblėją, kuri užsima teisėkurą. kurą. E, Lisabono sutartis įneša tam tikrų naujų momentų. Jūs kalbategi apie regionų atstovus. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, o ko jūs tikėtumėtės iš mūsų ir konkrečiau iš mūsų komiteto? Jūsų manimų, e, kuria kryptim turėtume per ateinančius kelis mėnesius judėti? Antra. Jeigu pažvelgsite į tai, ką sako komisija, tai ateitie struktūrinė e, regioninė politika daugiau ar mažiau susitelks ties socialiniais reikalais, demografija, aplinka ir taip toliau. O kaip su inovacijomis, infrastruktūra ir taip toliau, kitais labai svarbiais dalykais regionams? Ponas Olejničiak. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir aš turiu keletą klausimų. Pirmiausia, sutinku su jumis, kai jūs kalbate apie mokslo tyrimus ir decentralizaciją, bet, kaip ir anksčiau kalbėję sakė, aš norėčiau paklausti jūsų apie konkrečius dalykus. Jūs sakote, regionai turėtų turėti daugiau galių. Bet turbūt tos galios būtų dabar ir konkrečioje valstybėje narėje. Ir čia man neaišku, ką konkrečiai jūs turit galvoj, kokie tie lūkesčiai yra, e, kokią atsakomybę norėtų regionai paimti iš valstybių narių. Kitas klausimas, kaip jūs žiūrite į tą politiką, kuri vykdoma ES, kai kalbama apie vadinamosius makro regionus. Šiuo metu egzistuoja Baltijos jūros strategija ir iškyla klausimas, kaip ta makro regionų politika turėtų toliau plėtotis. Koks būtų jūsų požiūris į tai? Dėkuoju Really he, he said... Na, štai. Buvo paklausta, ko iš tikrųjų laukiama iš mūsų. Jūs taip klausėte. Mes norime su jumis bendradarbiauti visais klausimais susijusiais su regioninė politika ir norime teikti jums savo nuomonę apie tai, kas yra diskutuojama mūsų asamblėjoje. Norime, kad būtų aptarta strategija, vadinamoji 2020 biudžeto strategija, kaip tai turi atrodyti ateityje. Taip vadinamas, taip vadinamas dokumentas vadinamas non-paper. Ir, žodžiu, mes turime kovoti prieš tai, kad ši regioninė politika nebūtų nacionalizuojama. Dar vienas dalykas dėl konkurencingumo. Taip, mes norime, kad apie konkurencingumą ateityje ir toliau būtų kalbama, kad tai būtų regioninės politikos dalis. Nėra prasmės kalbėti vien tik apie aplinkosaugą, kalbėti apie aplinkosaugos darbo tvarkę ir taip toliau ir panašiai. Ir norėčiau pabrėžti, kad tuo pat metu, kai kalbam apie aplinkosaugą, labai svarbu neužmiršti ir konkurencingumo aspektų. Sulaukėme klausimo apie energetiką ir neišleistus pinigus. Na taip, taip, mes radome tokios informacijos apie būtent tai. Mes matėme, kad regionai neišleido visų turėtų ES pinigų energetikos politikai plėtoti. Kodėl? Ne todėl, kad jie nieko nedaro. Matėme, kad regionai šiuo klausimu yra aktyvus, tiesiog jiems trūksta informacijos. Nežinau, kiek skirtingų pro, e, programų egzistuoja, kurias tvarko visiškai skirtingi padaliniai. E, daugybė gairių yra priruošta. O regionams reikia turėti žmogų, kuris turėtų visą tokio pobūdžio informaciją ir galėtų geriausiai ją pateikti. Pavyzdžiui, gauti informaciją apie galimas subsidijas yra tikrai nelengva. Būtent dėl to regionams kyla problemų pasinaudoti energetikai skirtais fondais. Tačiau tai nereiškia, kad regionai neinvestuoja ir nedirba nieko energetikos klausimais. Įdomu yra tai, kad regionai, kaip jūs žinia, yra vieni stipresni, kitas silpnesni. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje atskiros grafystės nėra labai stiprios. Joms e, energetikos politika pirmiausia yra susijusi su e, pastatų renovacija, jie pirmiausia yra, ten pirmiausia yra skelbiami konkursai ir taip toliau ir panašiai. E, yra siekiama dirbti taip, kad būtų prieituojama tvari energetikos politika. Kita vertus, jeigu pažvelgtumėte į tokį regioną kaip Valencija, tai pamatysite, kad jau yra investuota apie milijardas eurų, kuriant atskirus pramonės parkus. Galima pateikti ir įvairių kitų atskirų regionų pavyzdžių, kur subsidijos yra uh, E, panaudotos teikti pigiems kreditams, kad e, galite pamatyti, kad jau yra investuojama plėtojant naujus energetikos išteklius ir atsinaujinančius energetikos išteklius ir panašiai. Netgi tie regionai, kurie daug pinigų neturi, stengiasi kažką daryti ir eiti pirmin pozityvę linkme. Dėl makroekonominio požiūrio taip pat buvo užduotas klausimas. E, tai yra tas dalykas, į kurį išvelgti reikėtų šiek tiek kitaip. Mes aišku galime pasakyti, pinigų europinių yra tiek, darom taip, taip ir taip su tais pinigais. Tačiau svarbu juk yra pasižiūrėti, kokie yra regionų skirtumai ir kokio rezultato mes siekiame. Svarbu pasižiūrėti, kaip tie rezultatai turi būti pasiekti. Neužtenka įkurti įmonę ir pasakyti, kitą metą mes iš jų sulaukiam 15 milijonų pelno. Tačiau jeigu, pavyzdžiui, naivų negamina mašinas ir niekas jų neperka, naivų tikėtis, kad bus kažko pasiekta. Problemos, sakyčiau, turi būti sprendžiamos regioninių lygių, tokio pobūdžio būtent problemos. Reikia, kad kažkas būtų vietoje, kad žinotų, kaip tas klausimas turi būti sprendžiamas iš esmės globaliai. Tačiau duoti pinigus ir sakyti, kad, pavyzdžiui, truputėlį investuosim ten, truputėlį ten, truputėlį ten, bet netikiu, kad bus rezultatas, taip irgi investuoti negalima. E, ar keisis integruotas požiūris, mes nemanome, kad tai reikia daryti. Taip pat buvo užduotas klausimas, ar mes žinom, prie kokių klausimų dirbam, galiu patvirtinti taip, mes žinom, ką mes darom. Ir dar buvo užduotas štai klausimas čia sėdinčio deputato, kokios yra regionų galios. Tai yra labai įdomus klausimas. Mes tikime decentralizaciją, sanglaudą, solidarumu. Uh, Taip pat manome, kad regionai turi turėti daugiau galių, tačiau ne visi taip mano, kai kurios šalis taip nemano. Egzistuoja studijos, kurias atliko OECD ir mes. Ir iš jų matyti, kad regionai turi vaidinti esminį vaidmenį ekonomiškame vystimėsi. Svarbu, kad tie priimti sprendimai ir rekomendacijos būtų įgyvendinti. Svarbu, kad regionai turėtų daugiau kompetencijos. Mūsų manimų, kuo jos daugiau, tuo geriau. Europos regionų asamblėjos požiūris į ma e, makro regionus. Norėčiau pasakyti, kad mes pasisakome ieškoti regioninių atsakymų problemas. Šios asamblėjos yra rinktos piliečių, tad manau, kad tos asamblėjos turi turėti uh, e, sprendimo galę. Tos asamblėjos turi turėti spręsti. Pavyzdžiui, kad ir Baltijos jūros strategijos požiūrių, ką daro parlamentinė asamblėja tenykštė, yra visai neblogas dalykas. Prieš keletą savaičių buvome susitikę su Skandinavijos politikais, tačiau jie nieko apie tą strategiją nėra girdėję, apie kokias jie konsultacijas ar centrinės valdžios ir vietos valdžios galima kalbėti, jeigu jie nėra nieko girdėję apie minėtą strategiją. Galiausiai politikai diskutuoja tarpusavį siauruose rateliuose ir niekas galiausiai nežino, kas ką turi daryti, o piliečiui dar labiau neaišku, kas už ką atsakingas ir kas ką daro. Aišku, galima sakyti, kad, e, pavyzdžiui, regione vyručiai susirinkę diskutuoja, tie, kur diskutuoja, neturi galių spręsti. Tačiau aš manau, kad taip negalima dirbti. Svarbu, kad jeigu susirenkam dirbti, kad galėtume kažką daryti. Nes ir, ir problemos prasideda tada, kai nebeaišku, kas ką daro ir kas už ką yra atsakingas. Dėl to makro e, regiono asamblėjų problemų dar egzistuoja. Dabar turime Europos Sąjungą, kurias daro 27 valstybės narės. Ar mes norime Europos Sąjungos, kurias darytų 10 makro regionų ateityje? Nežinau. Tai nebus. Tai būtų regioninė politika, nekalbėtume apie makro šalis arba makro kažkokius regionus, bet dėl to dar galima diskutuoti. Turime, pavyzdžiui, Baltijos jūrą, e, turime Dunojų, turime Juodąją jūrą, gal apie tai būtų galima, apie juos būtų galima formuoti tuos makro regionus. Jūs, aišku, esat girdėję tų minčių anksčiau. Kažin ar žmonės to nori, greičiausiai nesusitikinęs. Dėkui. Ponas Mikaelis Toirer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Štai kokį klausimą turiu generaliniam sekretoriui. Europos lygmenių esame sukūrę tam tikrą teisti, teisinį institutą, kuri atsakinga, kuris atsakingas už regioninį bendradarbiavimą ir man labai įdomu, kaip jūsų asociacija žiūri į tokias pastangas. Uh, Ir e, ar tarpusavyje jūs kalbate apie bendradarbiavimą su kaiminėmis valstybėmis, kai e, viena iš tų kaiminių valstybių yra ne ES narė? Ponas Bredbernas. Dėkuoju, pirmininkė, e, prieš pateikdama savo pastabas apie mūsų prelegento pasisakymą, štai ką norėčiau pasakyti. Jis paminėjo, kad e, jų asociacija jungia antrojo lygmens e, e, valdymo struktūras, tai yra regionų struktūras, o Junktinėje karalystėje mes to neturime. Ir aš e, klausčiau jūsų, ar jūs pažintumėte mūsų sistemą, tai yra vietos valdžios atstovus e, savo organizacijos kontekste, kaip narius. E, jūs e, tikriausiai girdėjote, kad e, partija, kuriai aš e, priklausau, norėtų Junktinėje karalystėje iš vis regionus naikinti ir atiduoti visas galės vietos valdžiai, kuri yra daug veiksmingesnė. Aš džiaugiausi, kad jūs e, ypatingai radikalių pažiūrų dėl regionų vaidmens neišsakėte. Dabar regioninės politikos finansavimas ES lygmenių. Jūs paminėjote, kai kalbėjote apie eksperimentinius, pilotinius projektus e, Strasbūro, Alzaso regioną kaip pavyzdį, kur ES pinigai tiesiogiai ateina į tą regioną. Man įdomu, kaip tai galėtų, kaip koncepcija suveikti vietos valdžios lygmenyje, nes mes turime vietos lygmenių agentūras, kurios tvarkosi su ES pinigais ir praktiškai didelę sumaištį įneša ir nelabai veiksmingai dirba. Ir šią prasme, e, ką Jūs galvojate, koks geriausiai būtų tinkamiausias kelias? Aš nežinau, ar ta vadinamoji ren, renacionalizacija atsitiks, bet e, kaip ten bebūtų, vis tiek finansavimas valstybės narės dar ateis. Aš norėčiau paklausti, kaip jūs galvotumėte apie tai, jeigu tie pinigai būtų administruojami pačiu žemiausiu vietos lygmeniu. Nebūtinai regionų lygmeniu. Ponas Kortes Lastra. Dėkui, aš du klausimus noriu užduoti. Pirmasis klausimas. dėl valdysenos ir galimybės užtikrinti valdyseną. Mums yra labai svarbus klausimas. Ir antras mano klausimas būtų toks. Koks yra jūsų santykiai su pilietinė visuomenė? Kaip jūs užmeskate su ją kontaktus? Dėkui. Okay, thank you. Um, on the EGTC, the... Dėkoju territoriale Zusammenarbeit, ja? This EGTC is something that... Europoje egzistuoja teritorinio bendradarbiavimo dokumentas. Su Janu Olbrechtu, kuris tuo metu buvo e, pranešėjas, atsakingas už šį klausimą Europos parlamente, ir mes su juo surinkėme seminarą šią temą. Na, iš tikrųjų, įgyveninti tą priemonę nėra lengva, bet jau dabar matome, pažiūrėjau, Pirienuose, Pirienų regione, kaip veikia šis instrumentas. Turime pavyzdžių ir iš kitų Europos šalių. Taigi mes remiame šią priemonę. Ar reikėtų ją dar toliau plėtoti ir galvoti apie euro regionus? Uh, Galbūt, bet kol kas nuomonės e, šiuo klausimu neturime. Manau, kad turėtume dar palaukti ir kad galėtume geriau vertinti šios priemonės e, taikymo rezultatus. ES išorės sienos. Reglamente yra nurodyta, kad e, kad regionai, kurie nėra ES, gali kreiptis ir prašyti, kad jiems leista būtų dalyvauti uh, teritorinio bendradarbiavimo grupės veikloje. Dabar situacija Junktinėje karalystėje. Na, iš tikrųjų, tai yra labai Britams aktualus klausimas. Na, aš pasiūlyčiau Jums išgerti alaus ir uh, tuomet aptarti Jūsų problemas. Bet Jūs visiškai teisingai pasakėt, kad mes žinome apie Škotijos e, e, vyriausybę. Na, mes e, savo asociacijoje asamblėjoje neturime, tarsi savo narių neturime nei Airijos, Šiaurės Airijos vyriausybės, nei Škotijos vyriausybių, nei Velso atstovų. Taigi negaliu nieko sakyti labai supratau iš tikrųjų, ar gerai, ar gerai jūs suprat, supratau. Mes manome, kad regionams reikia suteikti daugiau valdžios. Aš suprantu, kad Junktinėje karalystėje situacija yra kitokia. Regionų valdžia yra, veikia visiškai kitaip, nei mes ją įsivaizduojame. Pas jūs viskam vadovauja biurokratai kurie visą laiką suranda visokiausių pasiteisinimų uh, savo neveiklumui pateisinti. Dabar lėšų naudojimas, ES lėšų naudojimas. Ne tik Prancūzijoje, bet ir kitose ES šalyse regionai administruoja šias lėšas. Dažniausiai uh, jie tvarkosi labai gerai, jiems sekasi labai gerai. Ne visada be abejo, bet uh, dažniausiai jiems sekasi labai gerai. Bent jau tikrai neprašiau nei nacionalinėms vyriausybėms sekasi. Manau, kad e, jei regionas, pavyzdžiui, padaro kokių, regiono valdžia padaro kokių nors klaidų administruodama tas lėšas, nuo to nukenčia kur kas mažiau žmonių nei uh, nuo vyri, nacionalinės vyriausybės klaidų. Uh, valdymas keliais ligmenimis Europoje. Labai įdomus buvo klausimas. Iš tikrųjų, mes norėtume, kad ES institucijos įvairiais lygmenimis bendradarbiautų su regionų valdžia. Pilietinė visuomenė. Labai įdomus buvo klausimas. Jei mes pažvelgsime į tai, kaip veikia regionų politikai pamatysime, kad mes neturime, e, paprastai jie nėra, jie nesibūrė į frakcijas. Ir dažniausiai mūsų diskusijos būna labai pragmatiškos, kadangi būna taip, kad, kad vienos partijos atstovai viename regione, vienoje šalyje ne visada suranda bendrą kalbą su to, liktai tokį pat pavadinimą turinčios partijos veikiančios kitoje šalyje atstovais. Taigi mūsų bendradarbiavimas nepriklauso nuo politinės orientacijos. Mes labai dažnai į savo posėdžius, e, savo susitikimus kviečiame įvairius, įvairius pilietinės visuomenės organizacijų atstovus, jaunimo atstovus, nes e, jie geriausiai žino, kas vyksta regionos, regionuose. Ir mes turime puikių pavyzdžių, kaip e, regioninė, e, regioninė politika galima patobulinti būtent e, pilietinės visuomenės indėlių dėka. Mes dažnai rengiame įvairius susitikimus regionuose, kuriuose dalyvauja ir valdžios atstovai, ir pilietinės visuomenės atstovai. Kolegos, Šeši kolegos dar norėtų pasisakyti, o laiko jau praktiškai neliko. Taigi mes dabar turėtume nuspręsti, ar turėtume atidėti kitų klausimų numatytų darbo tvarkėje svarstymą, tam, kad galėtume pratesti šią diskusiją, ar mes dabar turėtume tęsti ją, bet kalbėti tuomet labai trumpai. Panas Bustinaru. Very much indeed, Ms. Chairwoman. First, I welcome very much your position. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš sveikinu jūsų poziciją dėl vadinamojo Europos komisijos non-paperio. Pirmas klausimas, ką galvojate apie sanglaudos politikos ateitį? Pasakykit bent porą žodžių. Ir paskui, ar ketinate bendradarbiauti su darbo grupe, kuri renks ateities sanglaudos politiką? šiame parlamente. Antra, esant suvaržytam a, e, biudžetui, a, e, kokią jūs matote sanglaudos politikos ateityje. Na ir aš taip pat noriu pasakyti, kad aš ketinu prisidėti prie regioninės dimensijos plėtimo. Čia aš matau tarp regioninės koordinacijos problemą, bet be regioninės dimensijos nieko čia nepasieksi. Ponas Odmairo, paskui ponas Gud, Godmans. Dėkuoju, pirmininkė. Kaip Austras paklausiu labai trumpai iš taiko. mes jau, ar, ar jūs jau kalbėjote su pono Amendu, busimuoju komisaru ir kokie yra jūsų lūkesčiai, kai kalbate apie naująjį komisijos narį? Ponas Gomenis, vieną galbūt tokį aštresnį klausimą noriu užduoti. Jeigu pažvelgsite į pinigus, teritoriniam bendarbiavimui skiriama tik tai 2 procentai iš visų sanglaudos pinigų. Ar suprantat mano mintį? 2 procentai, 2,2 ten procentų, 7,7 milijardo 7-13 metams. O jeigu pažvelgsime į pereitą finansinę perspektyvą, tai pamatysite, kad tie teritoriniai projektai mieste buvo įgyvendinti maždaug 95 procentų. Kai kuriuose šalise geriau, kai kuriuose blogiau, bet apskritai nepanaudota. Informacijos apie naują perspektyvą dar nėra. Bet e, aš pasakyčiau, kad teritoriniuose projektuose valdymo kontrolės principų tobulinimas yra nepaprastai svarbu. Iš atmestų projektų labai daug yra atmetama regioninių projektų, būtent regioninių projektų. Taigi, teritoriniai sanglaudai tik tai 2 procentai yra skiriama Jie yra labai svarbus, bet atrodo, jie atsilieka nuo nacionalinių projektų. Ar jūs taip pat galvojate pagal savo informaciją ar ne? E, Ponai Klip, penkias minutės duosiu atsakyti į tuos tris klausimus. Dabar sanglaudos politikos ateitis esame prieėmę savo poziciją parengę atskirą dokumentą, neketinu čia jo skaityti, institucinė sąranga ir taip toliau. Generalinė asamblėja pereitą savaitę jį priėmė. Tai yra taip pat ir besitęsianti diskusija ir savai mes sprantama, norime su jumis bendradarbiauti, kuo galima glaudžiau. Biudžeto ribos taip, iš tikrųjų, biudžetas ribotas, bet aš manau, kad uh, išeinant iš ekonominės ir finansinės krizės yra labai svarbu užtikrinti, kad regionai galėtų tinkamai vykdyti savo regioninę politiką. Pažiūrėkite, iš kur tas ekonomikos augimas yra, iš kur yra inovacijos, kas prisima atsakomybę. Mes ekonominės krizės apžvalgoje aiškiai pamatėme, kad tos įmonės, kurios yra inovatyvios, kurios reaguoja į konkurencingumo spaudimą greitai, daug mažiau nukentėjo nuo ekonominės krizės negu kad kitos. Dabar e, dėl naujojo komisaro išgirdau e, tą pranešimą e, penktadienį per mūsų spaudos konferenciją, per generalinę, generalinę mūsų asamblėją. Labai apsidžiaugiau išgirdęs tą pavardę, tai žmogus iš regioninės veiklos konteksto. Mes e, jau planuojame sustikimą su juo ir pokalbį su juo. Na, o kokie mūsų lūkesčiai didžiuliai. Lūkesčiai tikriausiai daugiau tų lūkesčių, negu kad jis gali įgyvendinti jis turėtų tęsti Danutos Hübner pradėtą darbą, jį puikiai padirbėjo regionų labui ir būtent iš naujo komisaro mes to paties tikimės. Dėl e, teritorinio tarp regioninio bendradarbiavimo viskas yra teisingai. Čia pinigų dalis labai nedidelė, galbūt jų daugiau galėtų būti ateityje, bet tikriausiai mums reikia ir kitokio požiūrio. Europoje kalbame apie mūsų kultūros įvairovę ir turtingumą, apie tai, kaip jį gali prisidėti prie ateities bet kai tik tai reikia susodinti žmonės dirbti drauge, iškyla problemų. O tas tarp regioninis ir regionų viduje esantis bendarbiavimas būtų vienas iš būdų išspręsti šią problemą. Mums reikia, kad e, žmonės iš skirtingų regionų sugebėtų uh, susėdė draugės spręsti bendras problemas, bet tuo pat metu pripažįstame, kad lėšas čia yra ribotas. Mes dažnai matome, kad kai sustinka politikai, nepriklausomai nuo jų partinės priklausomybės, e, jie atvažiuoja gerai pasirengę, kalba apie savo specifiką ir paskui uh, bando susigaudyti, o dėl ko iškyla nuomonių įvairovė, kodėl jie skirtingai žiūri į tą pačią problemą. Paaiškėja, kad iš skirtingos šalies, iš skirtingo konteksto žiūrint, jie atsiveža skirtingus argumentus, skirtingą tikrovę, skirtingus skaičius. Na ir kada jau sueina į vietą, tada jie pakelia žinių lygį į daug, daug aukštesnės aukštumas. Ir būtent todėl toks bendradarbiavimas siūlo daug geresnius sprendimus regioninės politikos įgyvendinimo srity. Turiu e, pakritikuoti ir e, savo organizaciją, turiu pasakyti, kad ir mes e, nepakankamai dar skleidžiame sukauptą patirtį regioninės politikos srityje. Dabar paskutiniai trys norintys paklausti, ponas uh, Liuchen. Turiu, klaus... Turiu klausimą susijusį su BVP. Visi žino, kad visose šalise BVP mažėja. ES biudžetas tuo būdu taip pat mažėja. Europos komisija kalba apie kitus prioritetus, tokius kaip tarša, kaip finansų krizė ir panašiai. Tačiau aš norėčiau paklausti, kaip jūs manote, ar nuo to nukentės regioninė plėtra? ką galėtumėt pasiūlyti konkrečiai, kad regioninė plėtra ir tam skirtos lėšos teritoriniai sanglaudai skirtos lėšos e, nesumažėtų ir visi tikslai būtų pasiekti. Dėkui. Thank you very much. Uh, new programs mm, designed to alleviate the regional differences are working now. Aš esu čia, panė Lukačevska. Pane Kolarska Babinska. Programos, kurios yra gyvendinamos dabar regionuose, yra paprastai parinktos ko konkretiems regionams. Tas pats pasakytina apie rytų Europos e, regionus, kurie yra vargingiausiai beje. Aš nenorėčiau dabar gilintis į e, regionų politiką. Tiesiog norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs galėtumėt įvertinti tokių programų veiksmingumą. Aš konkrečiai kalbu apie program, programą, kuri vadinasi programa skirta rytų Lenkijos regionams. Jūs nekalbate apie uh, rytų partnerystę? Ne, sako kalbėtoja. Ne, aš kalbu apie regioninės plėtros e, projektą, programą, kuri buvo skirta rytų Lenkijai. Ji buvo sukurta, kiek aš, su, kiek aš suprantu, būtent šiam regionui. Taigi aš norėčiau sužinoti, kaip Jūs vertinate būtent tokių programų veiksmingumą. Pane Uhačevska. Dėkoju. Pirmininkai, jūs kalbėjote apie piliečių Europą, apie žmonių Europą ir apie decentralizaciją ir apie tai, kad uh, būtent e, de decentralizuotose šalise geriausiai panaudojamos yra ES lėšos. ES lėšų gavėjai galės tinkamai jomis pasinaudoti tik tuomet, jei tikrai galės, pasin, galės gauti tas lėšas. O tam, kad galėtų tas, e, tie gavėjai galėtų gauti tas lėšas, reikia įvykdyti labai daug įvairiausių o, e, veiksmų, biurokratinių o, e, o, veiksmų įgyven, į, į, ir atitikti visokiausius reikalavimus. Dažnai šie reikalavimai, taisyklės būna nepratingai surašytos. Ir todėl gauti lėšų iš, iš ES yra labai sunku. Aplinkosauga. Jei regionuose yra saugomų teritorijų, regi, regionai turėtų būti suinteresuoti jo, e, jas saugoti. Aš žinau, pavyzdžiui, kad pagal Natūra 2000 regionai gali gauti nemažai lėšų. Tačiau dažnai regionams ir savivaldybėms yra labai sunku dalyvauti šioje programoje, kadangi jie netitinka tam tikrų reikalavimų, ne, jie yra per dideli ir per maži ir dar, dar kokių reikala, kitų reikalavimų kriterijų netitinka. It... BVP problemos. Egzistuoja problemų, nežinau iš tikrųjų, ar visoje Europos Sąjungoje BVP mažėja. Nacionalinis vyriausybės be abejo mums sakys, kad lėšų lieka vis mažiau. Kalbėdamas apie non-paperį, apie tą neoficialų dokumentą, kurį parengė ekspertai, galėčiau pasakyti, kad reikėtų, kad vyriausybės lygmenių būtų su, sudaryta ekspertų grupė. Kai kuriuose šalyse tai jau įvyko ir tokios grupės veikia jau ilgus metus. Ir mano šalyje tokia grupė tikrai veikia. Ir kaip pirmininkavo Didžiojo Britanija Europos Sąjungai, E, Didžioji Britanija pritarė čia, e, šios e, grupės pasiūlymui ir galiausiai ponia Merkel turėjo pasakyti, kad ne, taip ne, neįvyks, taip nebus. Kad e, negalima mažinti regionams skirto finansavimo, net nepaisant to, kad nacionalinis biudžetas ir mažėja. E, Bet e, mums žinoma yra taip, kad e, tose šalise, kurios e, daugiau įneša, įneša į ES biudžetą nei gauna iš jo, yra tokių žmonių, yra vyriausybės lygmenyje veikia ekspertų grupės, kurios reikalauja, kad regionams būtų skirta mažiau lėšų. Toliau. Energetikos politika. Mes manome, kad regiono dalyvavimas energetikos politikoje yra labai naudingas, kadangi padeda sukurti uh, daug darbo vietų. Ir būtent tai padės mums išbristi iš ekonominės krizės. Kaip dar galima kurti ekonominį augimą? Tik tai skatinant ma, smulkų ir vidutinį verslą. O tai reiškia padedant verslų regionuose, padedant mažoms įmonėms, kurios dalyvauja moksliniuose tyrimuose, bendradarbiauja su universitetais ir taip toliau. Labai dažnai e, e, žmonės, kurie turi nemažai žinių ir įdomių minčių, susibūrė, e, įsteigė bendrovę ir bando įgyvendinti savo idėjas. Ir tokios bendrovės galėtų labai sėkmingai veikti energetikos srityje, energetikos sektoriuje. Bet energetikos politika nėra vienintelė be abejo politikos rytis, kurioje mažos ir e, vidutinės įmonės e, yra labai aktyvios. Rytų Europa. Ar ta programa, kuri buvo skirta tam tikriems Lenkijos regionams? Ar ji buvo veiksminga? Na, aš tiesą sakant, negaliu nieko pasakyti, nes nieko nežinau apie tai. Bet man atrodo, kad tais atvejais, kai rengiant tokias programas, dalyvauja regionų politikai. Ir man atrodo, kad Lenkijoje dabar svarsto, vyriausybė svarsto, ar nereikėtų suteikti daugiau galiojimų regionams administruojant ES lėšas. Serbijos regionas, Vojvodinos regiono, regionas dalyvauja mūsų asamblėjos veikloje ir mus pakvietė susitikimą rytų Serbijos savivaldybių merai į savo, į savo renginį. Ir jie mums paaiškino, kaip jie susibūrė į e, regionų asociaciją ir dabar bendromis jėgomis e, e, gina savo interesus. Ir jie mums labai aiškiai pasakė, kad jeigu mes to nedarysime, jeigu mes nekursime ekonominės plėtros organizacijos, tuomet nieko nepas, nepasieksime. nes e, labai lengva yra pasakyti, kad tas e, regionas yra silikęs ir ja, reikia jį palikti likimo valiai. Bet regiono politikai atsisakė e, šitaip elgtis. Dėl prieigos prie lėšų yra Europos komisijoje tam tikra darbo grupė sukurta tiems dalykams spręsti ir e, ponas Baroso paprašė, kad toje aukšto lygio pareigūnų grupėje dirbtų ir mūsų asociacijos atstovas. E, pažiūrėsime, ar pasiseks tai darbo grupėje atnešti apčiopiamų rezultatų. Na, dar vienas dalykas. E, Generalinėje asamblėjoje nusprendėme sukurti atskirą darbo grupę, kuri pažiūrės į atskirus finansavimo mechanizmus ir kiek jie yra veiksmingi ir padarę tam tikrą studiją, sugrįšime pas jūs, nes jūs, ko gero, e, esate mūsų vienintelis sąjungininkas šioje kovoje. Mes norime pasižiūrėti, o kurie generaliniai direktoratai lengviausiai padeda įsisavinti lėšas. Nes e, yra skirtingi regionai, e, baltos, juodosios jūros regionai, prieš stojimo regionai, E, kiti regionai ir kiekvieniems atskirai taikomas naujas kitokias biurokratinės taisyklės. Jau nekalbant apie tai, kad tarp tokių regionų, norint bendarbiauti, iš vis nebeaišku, kuom vadovautis. Ir kai mes atliksime tokią studiją, sugrįšime ir į jūsų komitetą. Pirmininkė, kolegų vardu noriu padėkoti Europos regionų asamblėjos generaliniam sekretoriui už pasikeitimą nuomonėmis. Ir taip pat jūsų vardu norėčiau pasakyti, kad mes norėtume su jumis ir toliau artimai bendradarbiauti, e, įgyvendinant visus e, jūsų minėtus e, projektus, ketiname prisidėti ir paskleisdami visą informaciją, visus dokumentus, kuriuos tik tai jūs galėtumėte mums pateikti. Panas Klip, e, prašom, susisiekit su manimi tiesiogiai, su kolegomis. E, mus galite nesunkiai atrasti e, mūsų tinklapyje aer.eu. Ten matysite ir kontaktinius adresus, tame tarp ir mano asmeniškai elektroninio pašto adresą, telefoną ir taip toliau. Pirminkė, dėkoju. E, šiek tiek vėluojame su darbo atvarkė, dabar penktasis punktas, tikiuosi, kad e, tarp mūsų yra ponas Kirilov. Tik norėčiau prieš tai priminti, <clears throat> kad e, dabar turime tam tikrą problemą ryšim su tuo, kad Lisabonos sutartis įsigaliojo nuo pirmos gruodžio. Yra tam tikri reglamentai, kurie jau praėjo pro parlamentą, bet dabar, kaip ką tik anksčiau vienas kolega minėjo, iškyla problema su tų reglamentų įsigaliojimu. Ir norėčiau ir paklausti, o kokios galėtų būti išeitis iš tokios padėties. Panas Krylov. Dėkoju. Pabandysiu trumpai pasisakyti, bet aš tik norėčiau pasiūlyti, kad pasinaudotume komisarų klausimo procedūrą tam, kad išdėstytume savo požiūrį į daugelį dalykų. Kol kas turiu pasakyti, kad apie esmę, apie turinį nedaug ką galime kalbėti tie darbo dokumentai, kuriuos parengėme, yra skirti užtikrinti skaidrumą dėl procedūrų. Dabar procedūra keičiasi nuo sutikimo procedūros prie tam tikrų papildomų galių suteikimo. Šita procedūra kaip žinote, numato naujas galės Europos parlamentui ir galimybę konkrečiai įtakoti galutinį rezultatą. Tačiau reikia atsakyti į praktinius ir teisinius klausimus prieš tai, kol perėsime prie pasiūlymo turinio. Visų pirma, nuo kada parlamentas su parlamentu turėtų būti konsultuojamasi dėl to pasiūlymo ar bus taikoma vadinamoji omnibuso procedūra, ar ne. Kol tas nebus išaiškinta, negali prasidėti darbas komitete. Antra, kurie pasiūlymai bus mums perduoti ir sudarys pagrindą mūsų komiteto darbui. Čia neaišku, tam tikrų signalų gaunu, bet dar neaišku, ar gausime originalo tekstą, kuris buvo patvirtintas Liepos 22, ar naują pasiūlymą. Kol kas tarp komisijos ir parlamento interpretacijų yra tam tikrų skirtumų. Mes parlamento teisės ekspertų nuomonę žinome, ji yra teigiama. Paskui reikia priimti sprendimą dėl kompetencijos konflikto su užimtumo komitetu, nes jisai yra pareiškęs, kad norėtų būti vedantysis komitetas šiuo klausimu. Arba bent jau galvoja, kad e, teisinės pagrindas leistų mums abiems drauge dalintis tomis galiomis. Taigi po to, kai e, išsiaiškinsime visus tuos dalykus, galėsime pradėti esminį darbą dėl e, dokumento esmės. Kol kas to nepadarėme, viską, ką darėme, buvo tik tai, taip sakant, e, laikini dalykai ir toli gražu netliepia tikrosios svarbos dokumento. Jo esmė buvo susidoroti su krize ir jeigu mes labai ilgai čia tempsime, tai krizė bus pasibaigusi. Taigi tą darbą pradėsime daug vėliau, o dabar šiuo metu telieka man tik tai išklausyti jūsų nuomonės, kad galėčiau e, susidaryti tokią apibendrintą kolegų nuomonę ir galėčiau apsispręsti, o kaip elgtis toliau. Ponas Postinaru. The... Dėkoju, aš džiaugiuosi, kad įsigaliojo Lisabonos sutartis. Tačiau labai svarbu yra užtikrinti, kad pakeitimai, kurie yra patikti šiam reglamentu, būtų kuo skubiau su, patvirtinti, kadangi Šis reglamentas buvo skirtas pirmiausia tam, kad būtų supaprastinti dabar galiojantis teisėjai aktai ir kad tie supaprastinti teisės aktai padėtų mūsų ūkiu atsigauti. Jeigu mes per nedik ilgai delsime, tuomet šis reglamentas praras bet kokią prasme. Ir bus visiškai nenaudingas, ypač tose šalyse, kurias krizė palėtė skaudžiausiai. Mes turime susitarimą ir turėtume juo remtis. Jei komisija pateiks naują pasiūlymą, tai iš tikrųjų tai bus žingsnis atgal. Tai mums yra visiškai neprimtina. Mes turime pirmiausia ginti Europos piliečių interesus. Todėl mums reikia, mums reikia, kad kad e, šis reglamentas būtų įgyvendintas per antrąjį e, finansinės, dabartinės finansinės perspektyvos skirta, skirtai e, nuo 2007-2013 metų antroje pusėje. Tai reiškia, kad jau dabar. Toliau. Kompetencijų konfliktas. Užimtumo komitetas be jokio pagrindo pareiškė savo pretenzijas į šį dokumentą. Ir man atrodo, kad jo pagrindinis tikslas yra tiesiog vilkinti šio dokumento e, svarstymą ir laukti, kol tos priemonės e, praras bet kokią prasme. Tai tiek, ponė pirmininkė. Aš raginu jūs asmeniškai. Mums reikia teisingo sprendimo, nes jei tokio sprendimo neturėsime, tai tikrai bus labai nenaudinga. Ir bus labai negražu uh, ne, e, nepadaryti tai, ką turime daryti dėl kažkokių biurokratinių kliūčių. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Ačiū, ponė pirmininkė. Negryšiu prie to, kas jau buvo pasakyta, kalbant apie situacijos absurdiškumą. Tiesiog laikas toks, kai daug netikrumo. Ir tai yra susiję tiek su tuo tekstu, kuris mums buvo perduotas, tiek dėl datos, kada jis turi pas mus patekti. Pritariu ponui Bustinaru. Visa tai yra daroma tam, kad būtų galima geriau padėti didžiausių sunkumų patiriančioms šalims, e, padėti joms atremti šią krizę. Tačiau iki krizės pabaigos mums gali nepavykti gyvendinti to dokumento. EPP ir toliau diskutuoja E, taryboje, e, regis, bus priimtas vienbalsis sprendimas, reikia išsiaiškinti, ar tas sustarimas yra pats geriausias, koks gali būti. Reikėtų, kad to netikrumo liktų kuo mažiau ir kad reikėtų, reikėtų dirbti kuo greičiau. Mes džiaugiamės dėl to, kad įsigaliojo Lisabono sutartis ir džiaugiamės dėl to, kad padidės demokratiškumo. Būdami išrinkti atstovai savo šalių turėtume dirbti taip, kad kovotume sėkmingai su krize, nuo kurios kenčia mūsų šalių piliečiai ir įmonės turėsime du e, mėnesius pamastymams ir per tą laiką turėsime konsultuoti su nacionaliniais parlamentais. Turime visiškai pasinaudoti tais dviem mėnesiais, kad dirbama būtų greitai. Tačiau supraskime, kad Lisabonos sutartis neturi sulėtinti tokios svarbios procedūros susijusios su labai konkrečiais klausimais ir su dabartinė krize. Aš jau kalbėjau su ponu Kirilovų pranešėjų ir norėčiau patvirtinti, kad aš esu pasirengusi susitikti su Europos komisijos atstovais, kai tu su kitais šešėliniais pranešėjais, kaip tai jau buvo pasiūlyta. Reikėtų, kad prie šio dokumento būtų dirbama kuo greičiau. Nereikėtų, kad Lisabono sutarties įgyventinimas stabdytų šio sprendimo prieimimą. Ačiū. Ponas Liuhan. Vă mulțumesc, doamna președinte. Și eu vreau să susțin aceeași, același punct de Ačiū pirmininkė. Aš pritariu tam, ką, ką tik pasakė kolegė. Mes turime pakeisti komisijos tekstą jau dabar. Kitaip nepasinaudosime ES lėšomis tam, kad susitvarkytume su šia krize. Visų frakcijų nuomonė e, šio klausimu sutampa. Mes norime, kad norime, kad ES institucijos būtų arčiau piliečių. Lisabono sutartis tam ir buvo skirta. Tai itin svarbu naujoms valstybėms narėms. Mes norime, kad būtų daugiau socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos. Mes ir taip jau vėluojam pradėti darbą. Todėl turime pradėti dirbti šiame komitete, kuo skubiau. Dėkoju, panas Gopmanis. Dėkoju. Aš pasistengsiu paaiškinti savo nuomonę. Aš esu biudžeto komiteto narys. Ir aš rengiu pranešimą dėl sanglaudos fondo. Ir na, aš norėčiau Jums paaiškinti, kokia yra situacija biudžeto komitete. Ir jei mes atvirai e, kad atvirai galėtume kalbėti, mums reikėtų surinkti uždarą posėdį. Jei pažvelgsime į socialinį fondą ir tai, kaip buvo naudojamas jo lėšos tuo metu, kol dar nebuvo krizės. Pamatysime, kad finansinėje perspektyvoje, kuri buvo skirta laikotarpį nuo 2000 metų iki 2006 metų, pinigai buvo mokami už e, konkrečius įsipareigojimus. Ir tuomet e, įgyvendinimas turėjo pasiekti 95 e, procentus. Tačiau realiai jis yra kur kas mažesnis - 83 procentai, 73 ir taip toliau. Kai kurios šalis e, įgyvendino, įvykdė tą 95 procentų reikalavimą. Ir dabar komisijoje svarstama, ką daryti. Nes dabar kažkaip reikia spręsti, kokius dokumentus reikia gražinti, kokias lėšas reikia gražinti komisijai ir taip toliau. Iš praeitos finansinės perspektyvos mes dar neatgavome 16 milijardų eurų. Sanglaudos fondų galiojo kitokios taisyklės. Visus dokumentus reikia pateikti iki 2010 metų pabaigos. Bet socialiniam fondui galiojo kit, taisyklė, kad jau tos, tie dokumentai ir turėtų būti jau pateikti. Tačiau daug kas to nepadarė. Jei pažvelgsime į socialinį e, fondą, į e, mėnesinius rodiklius, pamatysite, kad skirtumas tarp šalių yra didžiulis. Kai kurios šalis e, jau vykdė 13 procentų visų reikalavimų, kai kurios 50. Ir tai nepriklauso nuo jų BVP. Negalima teikti, kad krizė pakenkė šioms šalims. Ir galiausiai. Biudžeto komitete mes šiandien baigėme svarstyti 2010 m. biudžeto projektą. Komisija reikalavo, kad būtų vykdyti visi reikalavimai taikomi pieno fondui, ir kitiems e, fondams. Jei mes norime, kad įvykdyti 6,6 procentų reikalavimą, mes net, neturime daug e, judėjimo laisvės. Mes turime kreiptis, atgal, e, tai kreiptis į valstybės narės ir prašyti, kad jos mums skirtų lėšas, o tai nebus lengva padaryti. Iki 2009 metų biudžeto e, vykdymo pabaigos liko tik tai kelios dienos, tai vargu, ar mes iš tikrųjų realiai sugebėsime ką nors pasiekti. Ir paskutinis dalykas. Mes galime įforminti visą tai kaip paskolą, 2011, 12, 13 metais šios mokėjimus reikės mažinti, kadangi uh, išmokos padarytos 2090 metais uh, bus pernelik didelė, didelės. Bet, bet kuriuo atveju mes jau pavėlavome. Ir antras dalykas. Jei pažvelgsime į atskiras šalis, O tam, kad galėtume išsamei panalizuoti kiekvienos šalies situaciją, reikia uždaro posėdžio, kaip minėjau. Jei pažiūrėsime, kaip buvo vykdomos e, programos iki krizės ir po krizės, pamatysime, kad krizė realiai nieko nepaveikė. Niekaip nepaveikė socialinio fondo lėšų įsisavinimą. Tai yra didžiulė problema kai kurių, kai kurių šalių lėšų įsisavinimo e, rodiklis yra e, mažesnis nei 10 procentų. Taigi reikia labai atidžiai pažvelgti skaičius. Gal mums reikėtų sudaryti e, darbo grupę, kurioje dirbtų ir biudžeto komiteto, ir regioninės plėtros komiteto nariai nes biudžeto komitetas prašys komisijos atsakyti į klausimą, kas bus daroma su tais pinigais, kurie nebuvo išmokėti valstybėms narėms, kadangi jos nesugebėjo tinkamai jų įsisavinti. Ar dar reikės tuos pinigus mokėti ar ne? Taigi, mes turime paspausti komisiją, nes situacija yra sudėtinga. Atsiprašau už tiek tokią detalę iš, išsame informaciją. Ir atsiprašau, kad minėjau gal kai kurias šalis, bet beje, mano šalis yra atsidūrus labai sudėtingų situacijų pati. Ja, also ich möchte mehr zum Verfahren sprechen, weil. Ašgi norėčiau tarti porą žodžių dėl procedūros. Aš manau, kad mes nesupratome teisingai, kokios procedūros reikėjo laikytis ir kokios iš tiesų buvo laikomasi. Iki šiol, pagal senąją procedūrą, buvo remiamas sutarimu, sutikimu. Kitaip tariant, mūsų komitetas, parlamentas turi priimti tam tikrą poziciją, turi suteikti galiojimus pranešėjui, kad neformaliai jis galėtų dalyvauti darybose tarp darybos ir komisijos. Šios procedūros taip ir nebuvo pradėta. Nei pranešėjas, nei komiteto pirmininkas nieko nenuveikė tuo klausimu. Iki šiol pranešėjas neturi jokių įgaliojimų, jų negavo. Tai reiškia, kad mes nieko nenuveikėm, remdamiesi konkrečia procedūra. Reikėtų, ko gero, kelti klausimą, kad kuo greičiau pranešėjų būtų suteikti įgaliojimai dėrėtis. Iki šiol jis jų neturi. Iki šiol jis tik tai klausėsi diskusijų ir tiek. O visa kita, ką jis bebūtų pasakęs, būtų buvę ne, nelegalu, neteisėta. Tai nėra gerai. Mes nepasinaudojom savo teisėmis ir kol kas mes turime iš tiesų susitarimą E, taryboje, kurio peras yra parengęs dokumentas, tačiau dabar kyla klausimas, o ką dabar turėtume daryti. Galėtume sakyti, na gerai, tai yra komisijos iniciatyva, komisija, kai jau įvyko taryboje pirmasis svarstymas ir atsirado pozicija, tačiau parlamentas savo pozicijos dar nepriėmė, mūsų komitetas nepriėmė pozicijos, tad reikėtų suteikti kuo greičiau galiojimus pranešėjui. Mažiausia, ką galėtume nuveikti, yra sekti kad būtų laikomasi procedūros, kad tą darytų ir mūsų komitetas, ir Europos parlamentas, ir kad mūsų pranešės galiausiai gautų įgaliojimus. Nes dabar mes atsisakėm savo teisių. Toks yra faktas. Būtent dėl to aš nepriklausomai nuo to ginčio ir dėl tos kompetencijų sankirtos norėčiau pasiūlyti, kad būtų laikomasi senosios arba naujosios procedūros. Pabandykime kokios nors apskritai procedūros E, laikytis, pabandykime, kad būtų greičiau parengtas tikras pranešimas, kad būtų galima teikti pakeitimus ir galiausiai paskui galima įsivaizduoti, kokią formą galutinai įgaus šis pranešimas. Galima laikytis paprastosios teisėkuros procedūros arba galima paprasčiausia įprastinį pranešimą parengti. Ir manyčiau, kad per kokį per artimiausias keletą savaičių tą būtų galima padaryti, būtų galima per tą laiką išklausyti nacionalinių parlamentų nuomonę ir tuo būdu sutaupyti laiko, nes, bus, nes būtų dirbama greitai. Tačiau pirmiausia, kaip jau sakiau, reikėgi galiausiai pradėti dirbti. Manau, kad mums pavyks. Imkime korepero dokumentą, laikykime jį darbo pagrindu, išklausykime tarybos nuomonę ir galiausiai komisijos senasis dokumentas buvo pakeistas korepero, mes tą matėme, dėl to Mes jau žinome, kad komisija greičiausiai remsis korepero dokumentu kaip pagrindu naujai savo pozicijai. Galima tai sakyti, galima sakyti, kad tai bus mūsų darbo pagrindas. Įmame e, korepero dokumentą kaip išeitinę poziciją, kaip mūsų darbo pagrindą ir paskui laukime naujos pozicijos. Teoriškai tai yra visai manoma. Uh, Korepero dokumento pagrindu priimkime sprendimą, pagal kurį suteiktume įgaliojimus pranešėjų. Tai yra tas darbas, kurio iki šiol neatlikom ir kurį atlikti reikia kuo greičiau. Manau, kad tą linkme galėtume dirbti, parnešės gautų įgaliojimus, o paskui galime žiūrėti, ką darom toliau. Ar lauksime tų aštuonių savaičių, ar lauksime, kad jos praeitų, nes, na, Manau, kad tai būtų geras dalykas, nes tuo būdu padirbėtume su nacionaliniais parlamentais, tačiau reikėtų, kad tas dokumentas greičiau atsidurtų plenarinėme posėdėje. Tarp komisijos ir plenarinės e, sesijos tuo metu galėtume spręsti, ar remsimės bendro sprendimo prieimimo procedūrą ar ne. Ir kylantis klausimas yra štai koks. Kokia yra klausimų esmė? Jos mes nežinome, nes komitetas neprieimė sprendimo. Mes komitete nediskutavom dėl klausimo esmės, diskutavome tik dėl procedūros. Ir nepriklausomai nuo tos procedūros, kokią pasirinksime, pirmiausia, manau, turime išsiaiškinti, koks yra pradinis mūsų darbo tekstas, nustatyti laikotarpį pakeitimams pateikti, e, čia numatyti diskusijas komitete ir suteikti ir jūs pranešėjų, kad jis galėtų kažką daryti. Kol kas jis derasi savo vardu, ne mūsų komiteto vardu. Tai nėra gerai. nes pranešėjų taip ir neteko išgirsti šešėlių pranešėjų nuomonės. Neformalų susitikimai vyko, nuomonėmis buvo keičiama, bet formaliai nevyko nieko. Ponas Torė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl procedūros norėčiau prisijungti prie to, ką sakė prieš tai kalbėjusi kolegė ir kolegos iš EPP. Reikėtų kuo greičiau imtis veiksmų, nes dėl formos ir turinio manau, kad turime susitarti dėl tikslų. Vienas tikslas, kuris yra mano supratimu labai svarbu, yra štai koks reikėtų, kad gautume komisijos turimus dabartinius skaičius, kad galėtume pasižiūrėti, kaip veikia regioninė pagalba, kiek jinai yra produktyvi, kad galėtume imtis veiksmų tada, kai viskas veikia ne taip, kaip turėtų. Ar tai būtų susijęs su, su, su biurokratiniais kokiais klausimais ar kitais dalykais, bet turime išsiaiškinti, kas neveikia, kur yra problemos. Manau, kad svarbu yra išsiaiškinti, kaip mes galėtume tame procese aktyviai dalyvauti. Juolab, kad dabar Lisabono sutarties dėka turime daugiau galimybių. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Jeigu niekas daugiau nenorėtų kalbėti, norėčiau uh, suteikti žodį kitai kolegijai, poniai Alkonė. Kolegos, norėjau pasakyti, kad uh, užimtumo komitetas to visi šiuo klausimu reikėtų dar patikrinti, kas ir kaip. Socialistų frakcijos vienas iš narių, man atrodo, paprašė, kad e, šį klausimą turi sunakdėti ir užimtumo komitetas. Tad siūlyčiau, kad reikėtų pasidėrėti. Gal dėl to, kad laimėtume laiko, galbūt būtų galima atsimti socialistų frakcijai šitą prašymą, kad e, šio klausimo dalį dar nagrinėtų užimtumo komitetas. Dėkui. Uh, like to... Aš trumpai e, informuosiu Jūs, kad e, sureagavau į ponios Pervanšberės e, laišką. Kol kas komitetų pirmininkų sueiga negali šio klausimo spręsti, kol parlamentas nepradės dirbti pagal naujasias Lisabono sutarties procedūras. Todėl tiek te turiu tos informacijos. Dabar aš norėčiau Europos komisijos atstovo pateikti mums informaciją, kokia yra padėtis iš komisijos požiūrio taško. Dėkoju, pirmininkė, komisija rengia sprendimą dėl vadinamojo omnibuso, ketina priimti jį šiandieną. Prie to bus pridėtas tam tikras ir paaiškinimas, bet aš norėčiau pasinaudoti progą ir e, pasakyti jums, ką galvoja mūsų teisės reikalų tarnyba. Jie mano, kad komisija jau oficialiai perdavė Europos parlamentui Liepos mėnesį tą dokumentą ir e, tą pirminį pasiūlymą pagal pritarimo procedūrą. Ir toliau nebereikia iš komisijos pusės nieko pateikinėti, nes nėra formaliai žiūrint naujo jokio kito pasiūlymo. Tačiau mūsų teisininkai taip pat aiškiai sako, kad nuo to laiko susikūrė kitokią politinę tikrovę taryboje, atsirado tam tikras tarpinis žingsnis, komisija savo non-paperyje pateikė pasiūlymą, kuris yra panašus į tą, kurį koreperas priėmė vieningai ir dabar jau egzistuoja tam tikras politinis faktas, koreper sprendimas, ties kuriuo mes manome ir turėtume toliau dirbti. Atrodo, kad iškyla uh, teisinis klausimas apie tai, ar taryba gali perduoti formaliai šitą sprendimą Europos parlamentui. Bet aš sakyčiau, kad tą dalyką turėtų išsiaiškinti tarybos teisės tarnyba, ar bus tokių na, e, ar bus kažkoks formalus pagrindas, kaip tokį pasiūlymą perduoti Europos parlamentui. Komisija priima koreper pasiūlymą kaip faktą, kaip tikrovę ir dabar kitų institucijų e, interesas yra kuo greičiau žengti pirmin, kad tas supaprastinimo priemonės ir finansinė parama toms suinteresuotams šalims galėtume suteikti kuo greičiau. Tad aš manau, kad e, turint e, dabar galvoje tą kontekstą, kai Europos parlamentas ir taryba turėtų būti varomosios jėgos pagal bendro sprendimo procedūrą, dabar turėtų tęstis formalus darbas trialogo forma, kad galima būtų dokumentą parengti kuo galint greičiau. Dėkoju, ar būtų klausimų komisijai dėl tolesnio paaiškinimo? Ar jau gana? Jeigu gana, tai aš suprantu štai, kokia situacija yra, e, kad galėtume oficialiai pradėti dirbti. Pirmiausia, mes turime e, iš plenarnio posėdžio gauti įgaliojimus, e, nukreipimą mums to dokumento, o kol kas galime kiek galima uh, tik tai kiek įmanoma dirbti neformaliai, daryti visą darbą, nelaukiant, kad neužvilkintume proceso, kol lauksime nacionalinių parlamentų pritarimo. Kiek aš suprantu, visi pasisakė kolegos buvo už tai, kad reikėtų toliau dirbti pasiremiant korepero dokumentu. E, jau dirbti, nelaukiant, kol, kol parlamentas atsiūs, e, atsiprašau, kol taryba atsiūs parlamentui tą pasiūlymą. Šitaip turime renkti savo pranešimą, bet žinoma, formaliai negalime pradėti dirbti, kol plenarinis posėdis mums nenukreipė to dokumento E, kitaip sakant, tas formalus pasiūlymas iš tarybos turi praeiti per parlamentą, per plenarinį posėdį ir tokiu būdu turime išlaikyti tas įprastinės procedūras. Ar teisingai suprantu? Pone Šrotter norėtų dar, taip? Komisija patvirtino tai, ką aš ką tik sakiau. Toks yra faktas turime problemą, kuri mūsų požiūriu yra dar be sprendimo. Savo pozicijos dėl to dokumento mes nepareiškėme, pratešėjas neturi jokių įgaliojimų. Ir dėl to mes trilogė dalyvauti negalim. Taigi parlamentas tiesiog praleidžia savo šansą e, dalyvauti šiam darbe. O aš manau, jog yra būtina, kad jūs, būdama komiteto pirmininkė, užtikrintumėte, kad mes turėtume galimybę apibriežti savo poziciją kad būtų parengtas pranešimas, kad būtų numatytas laikas pakeitimams teikti. Ir kad tuo būdu mes galėtume dalyvauti trilogė. Priešingų atveju mes esame nustumiami kaip ir jų žrybi, nes e, diskusijos vyksta ir komisija teisingai pasakė, kad laikotarpis buvo išlaikytas tinkamai. Nu, vieninteliai, kurie mėgojome, buvome mes regioninės plėtros komitetas. Say visiškai neteisingas vertinimas, sako pirmininkė. Kaip žinote, regioninės plėtros komitetas nėra gavęs to dokumento. Pirmiausia, jis turi patekti į plenarinį posėdį. Europos parlamentas to dar nepadarė. Kol kas skiriasi komisijos ir parlamento teisės tarnybų požiūris į šią problemą. Tad viskas, ką mes, ką ponas Kirilov galėjo per pastarosius du mėnesius padaryti, buvo neformalus darbas, susivokiant, kas yra tame reglamente ir kaip, kai galėsime, formaliai pradėsime dirbti, bet kol kas, kaip regionų plėtros komitetas, mes to darbo pradėti negalime formaliai. Ponas Kirilovas norėtų pakomentuoti. Taip, pane pirmininkė, sutikčiau su jumis. Žinoma, reikia mums to plenarnio posėdžio sprendimo, kad komitetas gautų tam tikras instrukcijas darbui. Kitaip galim tapti pajokos objektu. Dar nežinome, ką mes gausime iš komisijos Pereitą savaitę vieni signalai atėjo, dabar ateina kiti signalai. Aš labai nenorėčiau, kad komitetas pradėtų dirbti su kažkuo, ko nežino. Kai gausime nukreipimą, kitas reikalas. Taip pat turime turėti galvoj, kad ta nuoroda, tas nukreipimas susijęs ir su tuo, ką nuspręs komitetų pirmininkai. Ar iš tikrųjų mūsų komitetas bus atsakingas už tą darbą? Ar, ar mūsų komitetas dirbs šį darbą ar ne? Aš sutinku su ponė Širiotar kad reikėtų neformaliai pradėti dirbti, bet reikia pasakyti, kad čiagi ne mūsų kaltė, čia tarybos kaltė, kuri vilkino kelis mėnesius, o mes visą laiką, tą laiką laukiame, neformaliai kalbėjome apie tą ir kitką ir galėjom tik tai kažkokius mažus žingsnelius daryti. Aš suprantu kolegų nuomonės, laikas tikrai užtruko, bet mums reikia laukti, kol tas pasiūlymas omnibuso forma ateis į parlamentą, o tada jau galėsime dirbti siekdami kuo greitesnio sprendimo. Pirminkė, na, mes e, darydami prielaidą, kad komisija šiandien priims savo sprendimą, galime tikėtis, kad plenarinis posėdys nukreips tą dokumentą į mūsų komitetą dar gruodžio mėnesį ir tada pirmam skaitimui galbūt jau galėtume kokią 20 sausio, galvoti ar 25 sausio, surenkti pirmą svarstymą, pirmą skaitimą. Turėsime balsuoti dėl pakeitimų po 8 savaičių, sako ponas Kirilov. E, vienintelis dalykas, ko negalėsime padaryti, tai balsuoti dėl galutinio e, projekto. We, we less... Pirmininkė, manau, kad bendrą požiūrį daugiau ar mažiau suderinome šiandieną. Pone Šrioder, dar norėtų. Ähm, Pone pirmininkė. Jeigu nieko negavom iki šiol, kodėl komisijas sako, kad mums dokumentas buvo perduotas? reikėtų galbūt išsiaiškinti. Aš nenoriu, nenoriu jūsų kaltinti dėl kažko. Tačiau man susidarė toks įspūdis, kad jau seniai mes žinom apie dokumentą, bet nieko nedarėm, nereagavom. Buvo sustabdyta formali procedūra komisijoje. O aš manau, kad reikėjo numatyti procedūrą, nieko nebuvo padaryta. Dėl to kitoms suinteresuotom pusėm užduotis tapo lengvesnė. Jeigu ne, geriau jums būtų turėjęs pranešėjas, jis galėtų pradėti dėrėtis visiškai kitaip, kitokį statusą turėdamas. Tad būtų gerai, kad jūs mums pasakytumėte, kad štai reikės sulaukti formalių įgaliojimų, bet tuo tarpu, kol jos bus numatytos, num, susitarkime dėl procedūros ir taisyklių. Kitaip tariant, kad galėtume suteikti įgaliojimus pranešėjų, galėtume numatyti darbų kalendorių, galėtume numatyti galutinę datą. Galėtume aptarti įvairias galimybės. Ir gruodžio mėnesį, ko gero, tie įgaliojimai jau galėtų būti suteikti pranešėjai. Jeigu bus pranešimų, pakeitimų, tai vėlgi turi būti aišku, kada juos galima teikti ir kada bus balsuojama. Ta procedūra turi būti išaiškinta. Aš nesakau, kad jūs asmeniškai kažko nepadarėt, bet aš manau, kad atėjo tikrai laikas susitar dėl procedūros ir ją numatyti ir prašau veikti skubiai. Dėkui. Lambert van Nistelrooy, please. Voorzitter, dank u. Panas van Nistelrooy. De, de formele positie is ook nog een. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, labai svarbu yra apsispręsti dėl mūsų oficialios pozicijos. Gal sekretariatas galėtų mums parengti aiškinamai raštą, kuriame išdėstytų, kas dabar konkrečiai vyksta. Ir manau, kad e, būtų svarbu taip pat žinoti, kada konkrečiai bus gautas komisijos dokumentas, ir visos frakcijos turėtų susitarti dėl e, bendro finansavimo, dėl kofinansavimo nuostatų. Mes nenorime skubotai svarstyti šio klausimo, nes ir taip jau daug laiko praleidome, svarstydami, ką daryti, kaip turėtume elgtis. Buvo akivaizdu, kad komisijos pirminės pasiūlymas buvo mums nepriimtinas. Labai gali būti, kad e, gruodį mes galėsime pateikti savo oficialią galutinio poziciją, kadangi mes iš esmės žinome, kokia yra šio pasiūlymo esmė, žinome, ką siūlo taryba. Taigi galime toliau šį pasiūlymą svarstyti. Manau, kad tokia nuomonė būtų labai pragmatiška. Nemanau, kad reikėtų dabar jie labai susijaudinti dėl to, ką gavome, ko negavome. Turime elgtis pragmatiškai. Nes iš esmės žinome, kokia yra tarybos pozicija. Toliau. Mes Tiesiog stengiamės padėti pranešėjui. Ir manau, kad kai mes realiai gausime komisijos pasiūlymą, tuomet galėsime kuo skubiau jį e, patvirtinti. Eh, sí, una aportación en cuanto al procedimiento y al contenido. Dar vienas dalykas dėl procedūros ir dokumento turinio, kad dėl procedūros. Remiu mūsų kolegės siūlymų. Manau, kad procedūrą reikia paspartinti ir galiausiai reikia atsižvelgti į kurę per pranešimą, kad dėl tų, turinio. Socialinio fondo lėšos kofinansavimui problemos neišspręs. Tačiau svarbu numatyti procedūrą, numatyti kompromisą. Komisijos siūlyme niekas šiais klausimais neatsispindi, o būtų gerai, kad atsispindėtų, nes atsirado krizės, atsiradus naujų elementų. Pirmininkė, ar bus kitų komentarų? generalinį sekretoriatą, prašytume, kad regi kolegos pastumėtų, kad greičiau pas mus patektų tas dokumentas ir kad galėtume pradėti numatytą procedūrą taip, kaip jinai turi vykti, kad galėtume sausio mėnesį tikrai jau turėti tą pranešimą ir kad įvyktų pirmas jos svarstymas. Tačiau mes negalim šiandien apsispręsti dėl e, įgaliojimų pranešėjų, nes tam reikalingas yra juridinis pagrindas. Jeigu daugiau komentarų nėra, tai šį klausimą galime užbaigti. Yeah, we can, we can number, uh, six, which... Pereikime prie šešto darbų tvarkės klausimo pranešimas apie komisijos baltąją knygą. Komisija dar nori pasisakyti. Just, just Dėkuoju, tiesiog labai aiškiai norėčiau kai ką pasakyti. Komisija jums perduos uh, komunikatą, kuriame uh, dokumentą parengta po to, kai buvo paskelbtas komunikatas ir jame bus išdėstyta, kaip reikėtų elgtis su šiuo dokumentu, ką mes ketiname su juo daryti. Mes neketiname jums perduoti naujo dokumento, naujo pasiūlymo, kadangi komisija mano, kad šių metų Liepos 24 dieną komisija jau perdavė, perdavė savo pasiūlymą Europos parlamentui. Ir o, omnibuso sąrašį, tai tiesiog bus dar kartą pakartota ir dar kartą paminėta, kad jau dokumentas buvo perduotas. Ir koreperiai jau buvo pasiektas kompromisas, susitarti dėl kompromiso ir manau, kad būtent tas kompromisas ir turėtų būti tolesnio darbo pagrindas. Pirminkė, taigi aš galiu daryti prielaidą, kad Europos parlamento e, teisinė tarnyba e, pritars jūsų nuomoniai ir kad mes e, regioninės plėtros komitete galėsime tik tai išreikšti savo politinį pritarimą šiam pasiūlymui. Puiku. Gerai. Toliau šeštasis darbo tvarkės klausimas, komisijos baltoji knyga ir iš karto norėčiau sutikti žodį Salvatoriai Karonai. John, is he here? should be. Is Mr. Car yes. Mr. Carona is here. Ponas Karona yra salėje? Taip, prašau, ponė. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Kolegos jau gavo nuomonę dėl komentaro susijusiu su Baltaja knyga dėl klimato kaitos. Kitą savaitę Kopenhagoje susirenka tarptautinės bendruomenės atstovai, jie imsi šios klausimus spręsti, jie kalbės apie tai, kokiu efektyvių veiksmų galima būtų imtis kovojant su klimato kaita. Visi tikimės, kad Kopenhagoje bus pareikšta valia ir ryštas imtis bendrų priemonių, bendrų veiksmų, sprendžiant situaciją, dėl kurios visi sutarė vieningai ta situacija yra didžiulis iššūkis artimiausiems dešimtmečiams. Jau dabar žinome, kad situacija yra būtent tokia, kad mums teks spręsti e, problemas susijusias su klimato kaita per artimiausius 50 metų. E, teks spręsti tokias problemas kaip vandens lygio kilimas, kaip maisto trūkumas, e, klimato kaitos poveikis sveikatai, dirbožėmė erozija transporto ir pramonės sistemoms kilančios problemos. Visą tai reiškia, kad mums teks veikti. Pirmiausia, reikia imtis tokių priemonių, kurios galėtų sumažinti e, šiltnamio efektą turinčių dujų išmetimą į atmosferą. Reikėtų numatyti veiksmus, kurie padėtų užtikrinti sistemos tvarumą ir kad aplinka būtų mažiau pažeidžiama. Komisijos baltoji knyga yra tas dokumentas, kur bandoma numatyti tam tikrą pagrindą ES veiksmams, kad valstybės narės galėtų vykdyti koordinuotus veiksmus, kovojant su klimato kaita tarptautiniu lygmeniu ir kad būtų galima paremti besivystančią šalis. Taigi reikia parengti kompleksišką strategiją, kad būtų galima reaguoti į tą scenarijų, kuris susiklostys. Jei norime sustiprinti strategiją tam, kad būtų galima kovoti su klimato kaita, mes turime numatyti ir naujas investicijų galimybės, turime numatyti naujų žingsnius ekonomikos rytį, kad būtų dirbama tausojant energiją, kad būtų išmetama kuo mažiau CO2 į atmosferą, kad būtų vystoma kitokia plėtra ir kad būtų galima tuo pat metu kovoti su krize, o jos padariniai šiuo metu yra labai rimti. Žinome, kad klimato kaita skirtingai pasireikš atskiruose regionuose. Tai pasireikš ir skirtingai priklausomai nuo to, kokia socialinė situacija yra visose regionuose. Europoje pirmiausia kenties pietiniai regionai ir kalnuotos vietovės, Alpių zonos konkrečiai. E, pakrantės zonos ir salos taip pat patirs didelius pokyčius, taip pat ir ultraperiferinės ES zonos. Taigi gali susiklausyti tokia situacija, kai atsiras dar didesni skirtumai tarp atskirų ES regionų. Pakanka įsivaizduoti ir pateiksiu tik vieną pavyzdį, kad energetikos rytėje klimato kaita sąlygos tam tikrus pakeitimus tiek pasiūlos, tiek paklausos rytyje. E, gali atsikti taip, kad kritulių ir ledo išalo egzistuojančių kiekis pasikeis taip, kad 5 kad gali sumažėti e, Europoje sukūriamos energijos kiekis 20 procentų šiaurinėje Europoje, tuo tarpu pietinėje jis gali padidėti 5 procentais. Tai yra tik tai toks nedidelis pavyzdėlis, turėsime progą dar detaliau prie tų pavyzdžių apsistoti. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad komisija rūpinasi sanglaudą tarp atskirų regionų, tarp atskirų šalių ES. Norėčiau pabrėžti, kad ši tema yra ypatingos svarbos tema, tad ji nusipelno ir ypatingo dėmesio. Norėčiau apsistoti prie poros aspektų. Pirmiausia, skatinimo tokių politikų, kurios padėtų e, mobilizuoti privačias ir valstybė lėšas ir kad tos lėšos būtų panaudotos tokiems veiksmams, kurie padeda kovoti su klimato kaita ir taip pat, kad būtų teikiama parama komisijos iniciatyvai, kad būtų sudaryta e, valdymo grupė, kuri būtų atsakinga už klimato kaitos klausimų sprendimą. Svarbu, kad būtų konkrečiai įsitraukiama, įtraukiant vietos ir teritorinę savivaldą, sprendžiančios klausimus. Dėkui. Much, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ačiū, ponė pirmininkė. Klausimas tikrai labai rimtas. Mėginsime prisidėti ir mes prie jo sprendimo, priimdami teisės aktus, teisės aktą, dėl kurio čia diskutuojame. E, sakyčiau, kad e, mūsų diskutuojimo teksto projektas yra geras. Norėčiau pasakyti vieną kitą pastabą, kurią pagėdaučiau, kad būtų atsižvelgta. Pirmiausia, norėčiau paminėti apie, norėčiau paminėti trečiąjį punktą, kur jūs kalbate apie būtinybę skubiai reaguoti į klimato šilimą numatant tam tikras priemonės, kad sumažėtų CO2 išmetimo į atmosferą ir kad būtų įmamasi prevencinių priemonių. Aš norėčiau čia šį beitą pridurti. Manyčiau, kad būtų reikalinga nuoroda į e, juridiškai saistanti susitarimą. Tai yra labai svarbus dalykas. Ponas Dimaš mums tą minėjo seniau ir tai atitinka komisijos dokumento dvasia. Taip pat manyčiau, kad reikėtų pridurti prie, kad, kad mes įsipareigome masiškai mažinti CO2 išmetimus ir kad kvotos mažės e, 30-40 procentų lyginant su 90 metais. Tarptautinė klimatos, klimato kaitos grupė yra išsakius savo nuomonę, reikėtų taip pat, kad ta pozicija atsispindėtų. Ir čia siūlyčiau pažvelgti į trečiąjį puslapį. Ten taip pat dar galima švei tą pakeisti. Ten kalbame apie iš metalų sumažinimą. Mes turėtume taip pat minėti apie tai, kad atskiri veiksmai turėtų būti remiami šioje srityje. Pavyzdžiui, jeigu siūloma atsodinti miškus Tai yra puikus žingsnis šią linkme ir manyčiau, kad mes miškų atsunimą būtent turėtume paminėti. Kita dalis, ten yra kalbama apie adaptacijos priemonės, siekiant sumažinti neigiamą poveikį priemonių. Reikia kad būtų kalbama siekiant sumažinti tai apie regioninės priemonės, ne tik nacionalinės. Penktas punktas, ten yra kalbama apie nuo 2013 metų taikomas adaptavimosi priemonės. Tačiau aš manau, kad reikėtų dar čia paminėti salas ir pakrantės regionus, kurie labiausiai patiria grėsmę. Manau, kad septintajame punkte, ten kur kalbama apie infrastruktūros vystymą ir apie tokią transporto struktūrą, kai išmetama CO2 į atmosferą labai nedaug, reikėtų ten kalbėti apie geležinkelį. Nes tai būtų susijęs su pranešimu, dėl kurio aplinkos saugos komitete šį rytą buvo diskutuojama. Kodėl? Todėl, kad geležinkelis yra ta transporto rūšis, kur išmetama tik 10 procentų visų išmetalų į atmosferą. Reikėtų, kad sanglaudos fondas, FEDER ir, ir kiti fondai priimtų nuostatas dėl prisitaikymo prie klimato kaitos ir to sukeltų klausimų sprendimo. Tai turėtų paliesti taip pat ir kaimo politiką ir žemės ūkio politiką. Ačiū. Danke, Frau Vorsitzende. Die Kommission hat richtigerweise erkannt ponas Olbermeier. Dėkoju, ponė pirmininkė. Komisija visai teisingai pripažįsta, kad e, kovojant su klimato kaita reikia veikti dviem kryptim. Pirmiausia, mažinti šiltnami, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Ir antra, imtis tam tikrų prisiderinimo priemonių ir poveikio sušvelninimo priemonių. Austrija taip pat susidurė su ta problema, kad netoli jos yra dvi atominės elektrinės. Ir ko galima reiktų pabrėžti, kad e, brandalinė energetika neprisideda nei prie sušvelninimo, nei prie prisiderinimo. Brandalinė energetika yra labai brangi, yra brandalinių atliekų rizikos problema, kuri dar neišspręsta, todėl brandolinė energetika neturėtų būti laikoma gera alternatyva. Kita mintis. Būtina geriau bendradarbiauti Alpių regione kuriant prisitaikymo priemonės Alpių regioną, tirpstantys ledynai ypatingai smarkiai veikia, iškyla nuošliaužų grėsmė. E, antra vertus, e, nuo Alpių situacijos labai daug priklauso ir e, švaraus vandens tiekimas Europai. Tai yra labai svarbu neužmiršti, kai kalbam apie prisiderimo priemonės. Pone Šrioder, ačiū pirmininkė. Aš manau, kad e, prieš mane kalbėjęs kolega pasisakė labai įdomiai. Aš manau, kad mes turime sustelti ties tom priemonėm, kurios patenka į mūsų regionų komiteto, regioninio vystimosi komiteto kompetencijos sritį, pažiūrėti, ką sanglaudos politika galėtų padaryti, kovojant su klimato kaita. Čia galime daug nuveikti. Šiuo metu daugiausia pinigų yra investuojama būtent į tas priemonės, kurios kenkia klimatui. Ir būtent čia mes galime savo indėlį E, įdėti, iškeldami tas problemas, kalbėdami apie klimato kaitą, jos poveikį tokiems regionams kaip Alpės, kaip salos ir taip toliau. Tad turime pažvelgti į sanglaudos politikos vaidmenį. E, Vizavy klimato kaita, kaip mes tą vaidmenį galbūt galėtume keisti. Kitas dalykas, turime atidžiau pažvelgti, ką galima nuveikti vietos lygmenių ir kas yra daroma tenai. Vietos e, valdžia nuo e, e, uh, 2000 2000 e, metų darbo atvarkės paskelbimo smarkiai prisidėjo prie tvarios plėtros. O dabar mes turime užtikrinti, kad ta vietos valdžia, tie regionai, kurie aktyviai gyvenina šią darbo tvarkę, gautų deramą paramą. mes taip pat turėtume komisijai labai aiškiai mm, parodyti tuos teigiamus pavyzdžius, kuriais galima būtų sekti kovojant su klimato kaita. Taip pat mūsų nuomonėje turėtume paminėti labai svarbę studiją regionai 2020-aisiais, kur aiškiai yra aprašomos grėsmės atskiriems regionams, kur modeliuojama, kas atsitiks, jeigu klimato kaita vystysis tais pačiais tempais, kaip kad kol kas, ką tai reikš tam tikriems konkretiems regionams, ne tik tai, kai kalbama apie grėsmę bio įvairoviai, bet ir kitais aspektais. Šitas studija regionai 2020-aisiais labai aiškiai įvardyja tuos regionus, kuriems klimato kaita kelia ypatingą grėsmę. To turime neužmiršti savo nuomonėje. Pirmininkė. Dėkuoju, norėčiau pasinaudoti progą ir kai ką pasakyti. Pone Vanisteroj, man atrodo, kad jei šiame dokumente būtų kalbama apie įvairiausias politikos rytis, tai tik tai sumenkintų jo vertę. Todėl ponios Šrioter pasiūlymas buvo labai įdomus. Na, tai ir buvo ta problema, apie kurią aš kalbėjau. Na, gal reikėtų paskaityti nuomonės projektą. Nes akivaizdu, kad valstybės narės turėtų imtis darbo, komisija turėtų kažką daryti. Yra keliamas ir teritorinės anglaudos klausimas. Tačiau apie teritorinę sanglaudą yra tik tai kalbama. Girdime tik tai gražius žodžius, bet nieko nematome. Aš manau, kad mums reikia dokumento, kuriame būtų labai aiškiai išdėstyta, ką turime daryti. Ir jei norime prisitakyti prie klimato kaitos, tai tuomet reikia uh, kad į šį darbą įsitrauktų regionai ir e, savivaldybės. Vien abstrakčiai kalbėti apie sanglaudą, apie tą, na, yra gražu, bet iš to nėra jokios naudos. Studija regionai 2020-aisiais labai aiškiai parodė, kokia grėsmė iškyla regionams, kokias problemas regionai turės spręsti. Taigi aš galėčiau tik tai pasakyti, kad šis dokumentas iš tikrųjų yra žingsnis tinkama linkme. Tačiau jame nėra pakankamai gerai išdėstytų argumentų bei konkrečių pasiūlymų. Be to, puiku yra kalbėti, labai gerai yra kalbėti apie pinigus, bet konkrečiai iš kur mes gausime tuos pinigus? Taigi, Jeigu pagalvotume išsamiau, kokių finansinių priemonių mums reikia, tuomet, ko gero, nesugebėtume aiškiai to pasakyti. Todėl savo nuomonėje turime pareikalauti, kad dabartinė pozicija būtų keičiama. Mes norime pasinaudoti ir solidarumo fondo lėšomis. Tačiau solidarumo fondo naudojimo taisyklės yra labai nelankščios. Ir gauti lėšų iš šio fondo nėra lengva. Šios lėšos gali būti naudojamos miško gaisrų padariniams šalinti, galėtų būti panaudotos ir miškų atželdinimui. Tačiau iš tikrųjų pagal dabartinės fondo lėšų naudojimo taisyklės nėra aišku iš tikrųjų, ką galime daryti. Taigi, aš pasistengsiu atkreipti kolegų dėmesį į tai. Mes rengėme daugybę nuomonių įvairiausiais klausimais. Ir e, mes norime, kad kas nors atsižvelgtų į tas nuomonės, o tam jos turėtų būti labai konkrečios ir labai aiškiai suformuluotos. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai dėl baltosios knygos, aš manau, kad regioninių vystymusių komiteto indėlis turėtų būti toks. Reikia pasakyti, kad kova su klimato kaita ir to pasiekmėmis turi tapti svarbiausiojų tikslų regioninės politikas vykdant. Ir iš to reiktų padaryti tinkamas išvadas dėl priemonių, nes tai yra ne tik kažkokio sektoriaus kova su kažkuo, kad kiekvienas sektorius E, kad ir ekonominis sektorius kovos su tom priemonėm atskirai. Tiesiog tai turėtų būti atskira politika, kad būtų galima uh, imtis tinkamų veiksmų, kad e, vis, visos, visų regionų ekonomikos galėtų prisitaikyti prie naujų sąlygų. Man atrodo, dar vienas svarbus dalykas, kuris nebuvo pasakytas yra, ir kurį reiktų pasakyti, yra tas, kad svarbu parengti teritorinius klimatų planus Aš žinau, kad tokie egzistuoja Prancūzijoje ir tu, tuos, tais planais yra bandoma įdėkti tam tikrą politinį nuoseklumą, kuris apimtų visus regionio vystimusi sektorius. Tai nebūtų kažkas, kas prieštarauja e, klimato kaitos dalykas, bet kurie, kuris padeda prisitaikyti. Prasme, susitarėma dėl to, kaip plėtoti transportą, kaip plėtoti visai lė kitų sričių, kaip vystyti žemės ūkio gamybą, kaip miestus plėtoti ir taip toliau. Aš norėčiau pasisakyti labai tvirtai už tai, kad tie teritoriniai planai, klimato teritoriniai planai e, turi atsirasti ir jie turėtų būti suderinami su Kopenhagos konferencijos pozicija. Apie juos svarbu kalbėti Baltojoje knygoje, jie turėtų tapti uh, būsimos regioninės politikos stuburų. Dėkui. Dėkoju. Šankalys, paskutinis kalbėtojas. Dėkoju. Pirminkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad pastarysiais metais e, klimato kaitos reiškinys e, susilaukia vis didesnio prita, prita, dėmesio. Ir regionam ši problema yra itin aktuali, kadangi potviniai šiandien įvyksta tose vietovėse, kur anksčiau jų niekas nebuvo matęs. Ir panašu, kad tokie reiškiniai, tokios gaivinės nelaimės tik tai kartosis ateityje. Ir daug kas teigia, kad Jos atsirado ir e, jų skaičius padažnėjo, e, jų praaiškų padažnėjo dėl klimato kaitos. Mes Europos lygmenių turėtume rodyti pavyzdį kitiems ir tikėtis, kad kitos šalis pasaks mūsų pavyzdį, pavyzdžių. Atsinaujinančios energijos šaltiniai. Daug kas pasisako už tai, kad būtų kuriama aktyvesnė atsinaujinčios energijos šaltiniai e, rinka, tačiau kol kas ši rinka vargu ar galėtų tinkamai veikti. Reikia investuoti į, į vėjo energetiką, į uh, potvinių energetiką. Reikėtų skatinti mokslinius tyrimus šioje srityje. Toliau, transportas taip pat buvo paminėtas. Transportas kelia didžiulių problemų. eismo intensyvumas per kitus 15-20 metų padvigubės, mažiausiai padvigubės, tikrai nesumažės. Taigi kažką turėtume daryti, o tam reikės didžiulių investicijų, skubių investicijų. Statybos yra dar viena sritis, apie kurią mes negalvojame. Aš mačiau skaičius, kad uh, mūsų pastatai uh, išmeta 50 procentų CO2, uh, e, bendro CO2 išmetimus uh, e, kiekio. Taigi turime kažką daryti. Toliau žemės ūkis. Labai dažnai jis yra kaltinamas uh, dėl to, kad neva išskiria į orą per daug dujų. Manau, kad tai kenkia mūsų ūkininkams. Uh, Manau, kad reikėtų e, rūpintis e, švietimu, jų mokymu, visuomenės švietimu. Pažvelkite, pažiūrėk, kas dabar vyksta e, Europos parlamente, teigiama, kad jeigu valgysime mažiau mėsos, tuomet ir klimato atšilimą sugebėsime sumažinti. Na, vargu ar galima tam pritarti ir vargu ar tai būtų tinkamas sprendimas. Toliau, brandulinė energetika. Aš esu iš tos šalies, kurioje tik paminėjus brandulinę energetiką, jūsų gyvybei gali iškilti pavojus, nes mes puikiai prisimenam ir Černobilio bei kitų e, katastrofų e, patirtį. Tačiau aš galiu pažvelgti į Prancūziją, kurioje veikia 58 e, atominės elektrinės. Ir todėl manau, kad nereikėtų brandolinės energetikos vertina, vertinti vadovaujantis vien emocijomis. Turėtume pažvelgti į e, konkrečius skaičius, pagalvoti apie tai, kaip galima būtų e, perdirbti arba saugoti brandolinio kūro atlikas ir taip toliau. Taigi, dar, daug dar ką galėtume nuveikti, ypač brandolinės energetikos bei žemės ūkio srityse. On... Sąjungų suprantu, kad niekas daugiau nenori pasisakyti, taigi pakeitimus galima teikti iki gruodžio 10 dienos 12 valandos. Kolegos, supraskit, kad tai yra svarbus klausimas. Dabar turėtume užsiritoti rankoves, kaip tai darba, kadangi turime kažką daryti tam, kad sumažintume klimato kaitos mastą. Ir manau, kad mes galime pateikti gerų argumentų. Ir paskatinti diskusiją. Dabar uh, siūlyčiau perkelti septintai darbo tvarkės klausimą į rytojaus darbo tvarkę, o dabar galėtume pradėti koordinatorių posėdį. Todėl norėčiau paprašyti visų, kas neturėtų dalyvauti šiame posėdėje, išeiti iš šios salės. O rytoj